Attention, please. There are motion of orders. Please. Prašau dėmesio. Taigi sveiki atvykę visi į posėdį. Suprantu, kad dauguma jūsų atvykote dėl to, kad vyks klausimai apie ES ir Vidurio Amerikos, Latino Amerikos priekybos susitarimą. Taigi dėkui, kad atvykote, tačiau e, mums dar reiks keleto minučių, kadangi šį rytą nusprendėme balsuoti be diskusijų elektroniniu būdu. Šį rytą buvo primtas sprendimas. Tam, kad pranešėjas žinotų tiksliai, kaip elgtis ir ką daryti, mes ir surengėme tuos balsavimus. Ir dabar balsuosime dėl to, ar čia nėra nei rezoliucijų, nei pakeitimų ir nieko. Ir e, balsuosime dėl to, ar šis komitetas kreipsis į plenarinį posėdį parlamente, kad aktas susitarimas būtų perduotas teisingumo teismui. Toks buvo primtas sprendimas šyrit ir dėl to šiandien dabar iškart ir balsuosime. Dar kartą noriu pabrėžti, nebus pasisakymų, nebus diskusijų, nieks neturės teisės pasisakyti dėl vedimo tvarkos. Prašau. Ačiū. Aš noriu iškelti svarbų klausimą dėl procedūros, kuri buvo pritaikyta anksčiau, dėl to, kai buvo primtas sprendimas dėl šio balsavimo, mano manimu, tai buvo netinkamas, netinkama procedūra. Aš prašiau pasisakyti, kalbėtų sąrašas dar nebuvo užbaigtas, man nebuvo suteikta galimybė pasisakyti, galimybė pasisakyti buvo suteikta EPP frakcijos nariui, aš paprašiau vėl žodžio, man nebuvo suteikta galimybė pasisakyti, manęs tai netenkina, visos frakcijos ir visi komiteto nariai turi tas pačias teisės dėl galimybės pasisakyti, ypatingai tokius svarbių klausimų kaip aktą. GUE frakcijai buvo suteikta žodis kaip ir visoms kitoms frakcijoms šiame parlamente tikrai nieks net ir nepatikėtų, kad aš esu nusiteikęs prieš GUE frakciją. Taigi balsuosime dabar. Prašau, balsuojame dėl to, ar šis komitetas mano, jog mes ar kažkas kitas galėtumėme teikti parlamento rezoliuciją, kur prašytumėme kad parlamentas e, plenarinėme posėdėje galėtų patvirtinti tą sprendimą. Taigi, kaip susitarėme, jokių diskusijų, jokių rezoliucijų, jokių pakeitimų, tiesiog taip arba ne, tam pačiam principui, būtent, kad parlamentas kreiptųsi į teismą, kad teismas primtų sprendimą, ar sutartis atitinka mūsų sutarčių nuostatas. Elektroninis balsavimas, pradame balsuoti. Prašau. Vienas EPP papildomas balsas, vienu balsu per daug, atsiprašau, iš EPP frakcijos. Dabar gerai, balsavimas baigiamas. Atmesta didelę balsų daugumą, 21 prieš, 5 už. Taigi viskas aišku, sprendimas priimtas, dabar niekas negali iš naujo siūlyti to klausimo. Tačiau tiesiog aš, norėdamas padėti pranešėjui, norėjau, kad būtų primtas tas sprendimas. Dabar, Davidai, viskas aišku, Rytoj laikysimės to įprastinio darbų grafiko ir teiksime sutikimo procedūrą. Taksime sutikimo procedūrą, pritarimo procedūrą. Dėkoju. Taigi, šis darbas baigtas. Dabar perėsime prie 30 punkto. Aš sakiau, kad salėje tikrai yra labai daug žmonių. Are you ready now? Ar visi jau pasiruošėte darbui? Ar visi pasiruošę darbui? The... Taigi dabar vyks klausimai apie susitarimą, priekybinį susitarimą tarp ES ir Centrinės Amerikos, tai yra asociacijos susitarimo priekybinė dalis. Asociacijos susitarimas buvo pasira... pasirašytas tarp ES ir Centrinės Amerikos, dėrybos užsibaigė 10 metais. Sutarimas buvo parafuotas 11 metų kovo mėnesį. Na ir kad Europos parlamentas galėtų pritaikytis pritarimo procedūrą šiam susitarimui. Tarptinės priekybos komitetas yra atsakingas už šio susitarimo priekybinius klausimus ir komitetas nusprendė imtis atitinkamų žingsnių, kad galėtų pasiruošti tinkamai atlikti savo vaidmenį. Mes įsteigėme stebėsenos grupę Centrinės Amerikos klausimų. Pradėjome diskusijas šiame komitete. Na, o šiandieną vyks svarbus renginys šioje procedūroje, kadangi surengėme labai klausimus su labai ambicinga programa. Pirmiausia, komisaras Degucht pristatys situaciją, kurį ir norėčiau pasveikinti. Centrinės Amerikos vyriausybių atstovai pasisakys. Sveiki atvykę. Po to dar pasisakys kiti svečiai, ekspertai ir taip pat Galiausiai e, suteiksime galimybę komiteto nariams, kitiems parlamentarams pasisakyti. Tai yra labai svarbus momentas, ne vien dėl to, kad pats susitarimas yra reikšmingas, bet taip pat dėl to, kad Europos parlamentas įgauna naujas atsakomybės dėl priekybinių klausimų ir ypatingai dėl priekybinių susitarimų. Komisarė Degucht, žodis jums. Pradėkite diskusijas. Sveiki atvykę tikriausiai gerai susipažinę su šiuo komitetu. Profesoriau Moreira. Gerbiami parlamentarai, ministrai, ambasadoriai, ponios ir ponai. Čia Bruselėje galbūt Centrinės Amerikos šalis atrodo labai toli, tačiau aš norėčiau Jums šiandien paaiškinti, kad jos tikrai nėra nereikšmingos. Šis ši asociacijos sutartis su Centrinė Amerika turi daug, sukuria didelę vertę ES ir jo žmonėms ir mums reikia, kad tas sutarimas įsigaliotų kuo galima greičiau. Dėl to tame išvelgiu tris priežastis. Pirmiausia yra ekonominė nauda abiems sutarties šalims, tai yra asociacijos sutartis. Ir jis susijusi su keliais ramšiais. Tačiau norėčiau pasakyti, kad pagrindinis ramstis yra platus, veiksmingas priekybinės susitarimas, kuris yra esminė priemonė sprendžiant įvairias problemas, problemų priežastis, su kuriomis susiduria Centrinė Amerika. Tai atvertų daug verslo galimybių Europos eksportuotojams ir investuotojams. Importo mokesčiai pramonėms prekiams išnyktų ir tarifai būtų panaikinti Europos eksportuojamoms prekiams, tai sudarytų apie 90 milijonų eurų. Taip pat būtų liberalizuojama priekyba ir atsirastų rinka prekiams įvairiose regionuose, nebūtų ribojamas, ribojama priekyba žemės ūkio produkcija ir nebūtų taikomi jokie tarifai. Pavyzdžiui, Europos eksportas e, viskio ir vyno eksportui būtų taikomas nulinis tarifas, kai įsigalios šis susitarimas. Šiuo susitarimu taip pat supaprastinamos muitinės procedūros visos Centrinės Amerikos valstybės naudotųsi vienu dokumentu praėjus trejams metams po muito pritaikymo, tai dabar kol kas yra papildomas, papildoma kliūtis priekybininkams regione, dažniausiai tai yra smulkios vidinės įmonės. Šalia to mūsų partneriai įsipareigojo panaikinti kliūtis paslaugoms ir investicijoms tam, kad Centrinės Amerikos valstybės būtų patrauklesnės investicijoms ir būtų sukūriama galimybė teikti esminės paslaugas versle, finanso paslaugas, telekomo paslaugas ir jūrų transporto paslaugas. Susidarimas reiškia, kad Europos bendrovės galėtų veikti Centrinėje Amerikoje tomis pačiomis sąlygomis kaip ir kiti konkurentai. Ir tai yra ypatingai aktualu, atsižvelgiant į tai, kad Junktinės Amerikos valstijos jau yra pasirašytos laisvos priekybos susitarimą su šiuo regionu. Šie rezultatai susijęs su abiejų pusių įsipareigojimais žaisti pagal tas pačias taisyklės dėl intelektinės nusavybės teisų, viešųjų pirkimų, geografinių nuorodų, grapą, Bavarijos alus ir ne, to, to ką jaus vynas. Tikriausiai pritarsite man, kad šis susitarimas be jokios abejonės yra išsamus, platus. Tačiau tai yra gerai subalansuotas susitarimas, kadangi mes dėrėjomės įvairiais lygmenimis su savo centri partneriais Centrinėje Amerikoje Ir aš esu įsitikinęs, kad šis susitarimas smarkiai prisidės prie regiono klėstėjimo, bus pagerintos sąlygos Centrinės Amerikos eksportui į Europą. Dabar importas iš Centrino, Centrinės Amerikos patenka pagal GPS, į GPS režimą. E, vienas e, susitarimo privalumų yra tas, kad bus numatyta viena šalė sistema su stabilių e, abipusių pagrindų, tai reiškia daugiau teisinio iškumo bendrovėms, skatinamos investicijos ir verslo plėtra. Susitarimas taip pat patobulina prieigą prie 500 milijonų vartotojų rinkos. Kalba eina, barjerai, kliūtis e, e, pramonėms prekiams bus panaikintos ir atsivers galimybė susirasti geriau apmokamų, apmokamo darbo. Gvatemala, Nikaragva galės geriau konkuruoti tekstilės pramonės rytyje, Honduras gaus naudos iš automobilių transpo, e, eksporto, taip pat tikimės, kad bus liberalizuota žemės ūkio produkcijos e, e, prekyba. Studijos parodė, kad vaisių riešutų ir daržovių eksportuotojams tai bus labai naudinga. Tokie rezultatai leis užtikrinti nacionalinės, didesnės nacionalinės pajamas ir centrinis, Centrinės Amerikos BVP išauks 2,5 milijardo eurų dėl šio susitarimo. Įvairiose valstybėse BVP išaugimas reikš, kad 3,5 procento galėtų netgi išaukti BVP tam tikrose regiono vietose. Šalia to dar bus ir netiesioginė nauda, labai reikšminga. Centrinės Amerikos eksporto išaugimas į ES reiškia, kad mūsų partneriai mažiau priklausys nuo Junktinių Amerikos valstijų turto. Didesnė e, muitinės bazė, muitin, muit, muitų bazė reikštų e, kur kas e, pasiekti geresnių rezultatų. Dėl to šis sandoris yra naudingas. Tačiau tai yra tik pirmasis žingsnis į priekį. Dar viena priežastis yra užtikrinti tvarų vystimasi. Pagal susitarimą abi susitarimo šalys privalo įgyvendinti bendrus standartus dėl darbo teisų, aplinkos standartų, kurie yra bendri ir ES ir Centrinė Amerikai. Susitarimas įpareigoja abi šalis išplėsti tuos standartus įvairiose srityse. Taip pat raginama užtikrinti aukštus darbo ir aplinkosaugos standartus, nemažinti tų standartų, pritraukiant investicijas ir priekybą, taip pat veiksmingai gyvendinti pagrindinės konvencijas, dėl kurias yra pasirašysi kur, tarptautinė darbo organizacija ir taip pat laikytis aplinkosaugos konvencijų. Šie įsipareigojimai yra susijęs su saistančiu arbitražo procesu. Kai kurie gali teikti, kad šis mechanizmas nėra pakankamai stiprus. Ir tai yra, tačiau tai yra visiškai netiesa, nes e, tą galima įrodyti trimis priežastimis. Pirmiausia, vienašališkai ES ar Centrinės Amerikos valstijos gali pritaikyti tą mechanizmą. Antras dalykas, jeigu nerandamas tenkinantis sprendimas, tuomet nepriklausomi bešališki ekspertai įtraukiami į procesą ir tie rezultatai tuomet viešai paskelbiami tam, kad būtų bešališkai imamasi veiksmų situacijai ištaisyti. Šalia to dar numatytas mechanizmas tam, kad pilietinės visuomenės grupės galėtų mus vyriausybės laikyti ats, ats, atskaitingomis. Pavyzdžiui, bus nuo reguliariai atvirai susitika, susitink, susis, atviri susitikimai su e, vyriausybė, su civil, pilietinės visuomenės atstovais sprendžiant problemas. Ir taip pat bus pasitelkti pilietinės visuomenės e, siūlymai, rekomendacijos, kurios bus viešinamos. Taip pat susitarime yra numatytas žmogaus teisų straipsnis. Tas pats žmogaus teisų straipsnis, kurio reikalaujame visuose dvišaliuose susitarimuose, nes ES priekybos politika visiškai atitinka bendrus išorės veiksmų principus, kurie yra numatyti Lisabono sutartyje. Tai reiškia, kad turi būti saugoma demokratija, teisinės valstybės principai, tarptautiniai principai ir šis susitarimas nėra išimtis šiuo atžvilgiu. Ten aiškiai teigiama, kad reikia gerbti demokratinius principus, žmogaus teisės, teisinės valstybės principus, kas sudaro visų susitarimų esminį elementą. Ką tai reiškia praktikoje? Jeigu vyriausybė pažeidžia tą esminį elementą, bet kuri šalis gali sureaguoti vienašališkai, imdamasi proporcingų priemonių kurios gali būti susijusios su sustarimo suspendavimu. Tai yra stipriausias įmanomas veiksmas, kuris gali būti numatytas tokio pobūdžio dokumente ir jūs galite būti tikri, kad aš imsiuos atsakomybės e, ir taikysiu tą nuostatą labai griežtai. Tačiau pats svarbiausias susitarimo bruožas yra ES vaidmuo procese, kadangi bus įsteigtas komite, parlamentarų komitetas, įtraukiant šio parlamento narius šalia uh, E, parlamentarų iš, šalia parlamentarų iš Centrinės Amerikos parlamentų. Ir tas komitetas turės teisę reikalauti informacijos ir teikti rekomendacijas komisijai ir Centrinės Amerikos vyriausybėms. Dėl to jūs galėsite veikti kaip šių santykių sąžinė, turint omenyje ne tik žmogaus teisės ir tvarų vystimasi, bet ir visus kitus susitarimo aspektus. Taigi, pagrindinė priežastis, dar viena priežastis, kodėl reiktų paremti šį, šį tekstą tai yra labai svarbus regioninės integracijos dokumentas. Visi žinote, kad Europos projekto esmė yra štai kokia. Tarpusavėje susijusiame pasaulyje reikia santykių su įvairiomis tautomis, dėl to turime atsisakyti nacionalizmo siau, siaurumo ir efektyviai kovoti su iššūkiais, su kuriais susiduria mūsų visuomenė. Mes pritarėme šiai perspektyvai kartu su Centrinės Amerikos partneriais ir svarbu akcentuoti, kad šis regionas daug dirbo per pastarosius kelis dešimtmečius, kad siektų daugiau integracijos ne tik politinė prasme, bet ir ekonominė. Ta bendra regioninė vizija leido mums dėrėtis ir pasirašyti šį išsamų partnerystės susitarimą. Šis susitarimas yra platesnis nei ankstesnis, kadangi pirmąjį kartą yra numatyti saistantys įsipareigojimai tarp regioniniams organizacijoms. Jeigu, kai įsigalios susitarimas, Centrinės Amerikos vyriausybės taikys bendrus techninius reglamentus paslaugų atveju taip pat e, bus taikomos tos pačios veikatos ir saugos taisyklės ir e, įvairių žemės ūkio produktų atveju. Ir taip pat Europos prekės, kurios bus eksportuojamos į vieną Centrinės Amerikos šalį ir reeksportuojamos į kitą, nebus mokama mokesčiai du kartus. Taigi esu įsitikinęs, kad šios priemonės atneš daug ekonominės naudos abiems regionams Taip pat labai svarbu, kad ekonominė integracija leis sukurti ir daugiau politinės integracijos regione. Ponios ir ponai, šis susitarimas yra svarbios strategijos dalis, siekiant, kad priekyba ir investicijos leistų mums atgaivinti ekonomiką. Centrinė Amerika gal ir nėra didžiausia priekybinė partnerė, tačiau duoda apčiu, gali duoti apčiuopiamų rezultatų ir tai bus naudinga abiems pusėms. Krizės metu mes privalome judėti į priekį visais frontais. Turime siekti priekybos liberalizavimo su Centrinės Amerikos Karibų, regiono, Karibų jūros regiono šalimis. Ir tai dar yra ypatingai aktualu esant dabartiniai situacijai. Tai sieksime ekonominės pažangos, skatindami ir savo vertybės dėl žmogaus teisų, tvaraus vystimos ir regioninės integracijos. Na, galima būtų teikti, kad dėl šių elementų šis konkretus susitarimas daugiau kalba apie užsienio politiką, o ne apie priekybą. Tačiau man atrodo, kad toks skirstimas nėra reikšmingas. Svarbiausia tai, kad turime produktą, kuris duos svarių rezultatų ir politinė prasme, ir ekonominė prasme. Ir tai yra svarus argumentas judėti į priekį greitai ir aš tikiuosi, kad mes tą ir padarysime. Ačiū uždėmesi. Thank you, Commissioner. Let's move on. The first of our guests from Central. Dabar suteiksiu žodį pirmajam svečiui iš Centrinės Amerikos, Hondūro prekybos viceministras. Tai yra pramonės ir prekybos viceministras. Ir šiuo metu pirmininkauja Centrinės Amerikos tarybai. Taigi, kur jūs esate, jums skiriu 8 minutės. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas Moreira, Tarptautinės priekybos komiteto pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami deputatai, gerbiamas ponios ir ponai, gerbiami kolegos. Man labai malonu šiandien pasisakyti šiame komitete pirmininko, e, vadovai, e, turint pirmininko pareigybės Centrinės Amerikos integracijos komitete. asociacijos susitarimas yra logiškas ES ir Centrinės Amerikos ryšių pratesimas. Devintajame dešimtmetyje prasidėjo dialogas San Jose, o po to buvo pasirašytas sustarimas dėl politinio dialogo, 2003 metais politinio dialogo susitarimas ir šitas asociacijos susitarimas pasirašytas visai neseniai. Tai rodo, kad mūsų ryšiai ir bendradarbiavimas uh, plėtėsi ir stiprėjo ir galime pasidžiaugti puikiamis ateities perspektyvomis. Todėl šiandien labai svarbu pasidalinti ir tam tikrą statistinę informaciją, siekiant iliustruoti mūsų ryšius. 2010 metais tarp regioninė prekyba sudarė 11 milijardų dolerių, ir padidėjo 8,4 procentais lyginant su 10 metais. Tarp regioniniai priekybos santykiai šioje srityje yra patys išsameusi globalių mastų. Šitas regionas yra trečiasis pagal dydį ES prekybos partneris ir sudaro 6,7 procentus pasaulinio eksporto importo apimčių. Taigi šitas susitarimas nukreipė mus tinkamą linkme ir mes galėsime sustiprinti prekybinius santykius šiame regione dar labiau. Centrinė Amerika turėjo, turės galimybę užsitikrinti prieigą prie daugiau kaip 500, 500 milijonų turinčios rinkos šitas susitarimas iš prekybos požiūrių yra vertintinas labai palankiai. Ir aš norėčiau pakalbėti, kodėl asociacijos sutartis mums reiškia naujas galimybės ir senųjų galimybių išplėtimą. Mes užsitikrinsime prieigą prie prekybos rinkų, paslaugų, elektronikos rinkų. Taip pat bus suformuluotos labai palankios nuostatos siekiant apsaugoti investicijas ir investuotojus. Taip pat numatyta galimybė investicijoms patekti į rinką, numatytos nuostatos dėl intelektinės nusavybės apsaugos, suformuluoti labai aiškus kokybės standartai ir uh, labai aiškios nuostatos muitinės veiklai bei taip pat numatyta konkrečių institucijų kompetencija. Taigi mes įgauname daug gerų perspektyvų ne tik tai tęsti dvišalę regiono prekybą, bet ir plėtoti prekybos santykius siekiant užtikrinti ekonominę ir regioninę sanglaudą. Taip pat yra numatytos tinkamos fitosanitarijos nuostatos, kuris leis regione e, stiprinti konkurencingumą. Be to, šitas susitarimas leidžia stiprinti regioninę integraciją. Be to, palengvės prieiga prie rinkų. Šitas asociacijos susitarimas turės didelės reikšmės Centrinės Amerikos valstybių ekonominiai integracijai, taip pat plėtojant apskritai prekybinius santykius Centrinėje Europoje. Taip pat reikėtų paminėti, kad šiuose regionuose bus labiau plėtojama prekyba, atsižvelgiant į tvarę plėtrą, atsižvelgiant į darbo tvarkės 2020 tikslus ir taip pat vadovaujantis Johannesburgo planu dėl tvarios e, plėtros ir taip pat bus skatinamas užimtumas, bus e, daroma padorių darbo vietų paieška, taip pat stiprinama kova su korupcija ir numatytos įvairios kitokios priemonės, kurios jau yra pradėtos įgyvendinti, tačiau dabar jos bus apriektos nuoseklioje sistemoje. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į to susitarimo specifinį dalyką. Tai pirmasis susitarimas, kuriuo Centrinė Amerika pasirašo susitarimą regionų mastu. Ir tas susitarimas padės Panamai integruotis į Centrinės Amerikos ekonominę erdvę. Šitas susitarimas suteikia puikių galimybių suformuluoti labai aiškias prekybos taisyklės, užtikrinti stabilumą ir uh, padidinti nuspėjamumą. ES ir Centrinė Amerika taps privilegijuotais prekybos partneriais ir ta, tas bendradarbiavimas išsiplės ir už Centrinės Amerikos regiono ribų bus įtraukta ir Panama. Mes puikiai suvokėme, kad šio susitarimo sėkmė priklausys ir nuo mūsų gebėjimo įdėkti šitą susitarimą Centrinėje Amerikoje nuo kovos su nusikalstamumu, e, nuo ekonominės ir socialinės sanglaudos ir nuo to, ar visos suinteresuotos šalys aktyviai dalyvaus įgyveninant šį susitarimą. Tik taip pasieksime tūkstantmečio tikslų, ypač jeigu konsoliduosime ekonomiką, užtikrinsime teisinės valstybės ir um, įstatymų viršenybės principų įgyvendinimą. Ir savaime suprantama, įgyvendant šitą sutarimą pagerės ir bendri ES ir Centrinės Amerikos ryšiai. Nauda iš šio sutarimo bus ir ES, ir Centriniai Afrikai, Centriniai Amerikai, kadangi situacija tiesiog pribrendo susidarė politinės sąlygos, kurias paruošė ankstesnis politinis dialogas. Taigi šitas susitarimas leis mums geriau atsižvelgti į tarptautinio masto iššūkius. E, susitarimas e, užtikrins daugiau užimtumo galimybių, numatys geresnės sąlygas prekybai apskritai ir nauda bus jaučiama abiejuose regionuose. Regioninis integravimas, aiškios nuostatos leis skatinti augimą ir vystimasi ir užtikrinti kuo didesnį stabilumą regione. Baigdamas norėčiau padėkoti Jums, kolega Moreira, už pakvietimą dalyvauti šiame posėdėje. Taip pat norėčiau padėkoti komisaru Degucht už jo išsakytas mintis ir esu įsitikinęs, kad jūs įnešti taip pat daug naudos aptariant šituos susitarimus, išreikšdami savo nuomonę. Aš tyčia nusprendžiau pirmą suteikti žodį ponui Redondo, Redondo, o dabar pereikime prie kitų atstovų. Gvatemalos atstovas užsienio prekybos ir integracijos klausimais. Atsakingoji ponia Marija Luiza Flores. Kurgi jūs? Sveika atvykusi, penkios minutės jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, Gvatemalos vyriausybės vardu ir finans, finansų ministro vardu noriu išreikšti mūsų padėką už tai, kad galime su jumis diskutuoti apie asociacijos susitarimą tarp ES ir Centrinės Amerikos ir pabrėžti, kiek jis mums svarbus. Tai yra iš tiesų unikali priemonė, tai yra komercinė pagrindinė priemonė, e, sukurianti ryšį tarp abiejų regionų ir užtikrinanti, kad bus gerbiama demokratija, žmogaus teisės, teisės viršenybė ir siekiama tvarios plėtros tiek mūsų regione, tiek jūs iškėme. Tai čia yra įvardyjami nauji įsipareigojimai, kurie yra įvardyjami ir mūsų regiono plėtros plane. Asociacijos susitarimas yra priemonė padėsinti sustiprinti regioninės institucijas, parlamentų asociaciją, kurioje dalyvaus atstovai tiek iš Europos parlamento ir Centrinės Amerikos parlamentų, taip pat jungtinis patariamasis komitetas užtikrins, kad pilietinė visuomenė būtų aktyviai įtraukta įgyvendinant susitarimą. Šis susitarimas taip pat suvienyje, apjungia mūsų prekybinius santykius ir suteikia teisinį aiškumą. Tai yra sudėtinis mechanizmas, sažiningas ir veiksmingas. Jis taip pat numato įvairius saugiklius, kurie padės verslininkams iš abiejų regionų investuoti ilgalaikėje perspektyvoje ir tokiu būdu bus skatinama tarptautinė priekyba. Šiuo susitarimu taip pat yra apsaugomi mūsų regiono specifiniai bruožai. Gvatemaloje, pavyzdžiui, bus užtikrinamas intelektinės nusavybės, e, užtikrinama intelektinės nusavybės apsauga, ji atliekama pagal tarptautinius standartus. Gvatemaloje naujoji vyriausybė pradėjo savo darbą šių metų pradžioje. Tai yra prezidento Otoperas Molina demokratiškai išrinkta vyriausybė. Ir naujoji vyriausybė stengsis kelti skaidrumo lygį mūsų šalyje ir manau, kad rezultatai bus iš tiesų svarbus ir mus patenkinantis. Prezidentas yra numatęs tris tikslus Visų pirma, nulinis bado tikslas, kad nebūtų badaujančių, taip pat yra fiskalinis paktas, pagal kurį yra siekiama paskirstyti lėšas ten, kur jų labiausiai reikia, tam, kad būtų užtikrinta gerovė visiems Guatemalos gyventojams. Ir taip pat yra numatoma a, e, mokesčių reforma. O trečiasis tikslas yra teisingumo ir saugumo tikslas. mūsų prezidento naujoji vyriausybė ketina įgyvendinti svarbius pokyčius šalyje. Prezidentas nuo savo darbo pradžios stengiasi įgyvendinti pasirašytus susitarimus, jis stengiasi atlyginti žalą padarytą mūsų visuomeniai, taip pat kovoti su neteisingumu ir paskirti reikalingas investicijas pažydžiamiausiose srityse Gvatemaloje tam, kad būtų galima pagerinti pragyvenimo lygį, jį pakelti visiems Gvatemalos gyventojams. Taip pat, kad būtų užtikrinama, jog Gvatemalos visos institucijos savo funkcijas atliktų laikantis įstatymų. Prezidentas įkūrė daugiasektorinį komitetą, kuris yra atsakingas už įvairiausių pažydimų svarstymą. Jis varsto užimtumo klausimus, viešojo administravimo, e, taip pat mokesčių klausimus. Ekonomikos sektoriuje Gvatemalos vyriausybė yra parengusi politinę programą, kuri turėtų paskatinti, pritrauk, e, pritraukti investicijas, padėsiančias toliau plėstis valstybei. Gvatemalos vyriausybė stengsis užtikrinti, kad mūsų visiems piliečiams būtų suteikiama e, derama teisė į darbą ir taip pat, kad būtų gerbiamos čia buvių teisės. Taigi matote, kaip mes pasiryžę gyvendinti šį susitarimą. Toliau Nikaragvos atstovas, ponas Orlando Solarucano, priekybos ir pramonės ministras. Jums taip pat penkios minutės. Kurgi jūs? Muy, muy buenas tardes. Honorable prezidentė. Labadiena, ponė pirmininkė. Komisarė Degucht, gerbiami parlamentarai, ministrai, ambasadoriai, ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už galimybę pasisakyti ir norėčiau perduoti linkėjimus nuo Daniel Ortega, Nikaragvos prezidento. Aš esu Soloseno, esu priekybos ir pramonės ministras. Mes pasisakome už Centrinės Amerikos integraciją socialinę, politinę, institucinę prasme. Taip pat norime, šią, kad ši asociacijos sutartis būtų pasirašyta su ES, tai, tai yra istorinė sutartis, ne vien dėl to, kad regionas pasirašo su regionu, skatinant Centrinės Amerikos integraciją, bet taip pat ir dėl to, kad Europos komisija, vyriausybės ir Centrinės Amerikos integracijos tarnybos to siekė 30 metų, kai tik prasidėjo dialogas, buvo pasištas Luksemburgo susitarimas 85 metais. Ir tai yra pirmasis tarp regioninis susitarimas. Ir dabar šalia to, šalia Luksemburgo susitarimo yra dar ir asociacijos sutartis. Tai yra susitarimas, iš kurio naudos gaus abi šalis ir rinkos technologijų prasme. Ir taip pat tai yra didžiulis potencialas pramoniai, tai yra ir investicinės galimybės, žemės ūkio veiklai tai yra labai svarbu Tai yra stabilis rytis ir labai svarbi esant krizės metu. Taip pat e, Nika, Nikaragvos viešasis sektorius įvairūs įvairios darbininkų asociacijos buvo įtrauktos į, į šį procesą. Mes manome, kad susitarimas yra labai vertingas. Juo bus galima pasinaudoti, jį bus galima papildyti nacionalinę politiką ir tai leis skatinti Centrinės Amerikos šalių ekonominę ir socialinę plėtrą. Dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus, tai yra tvarus, tvaraus vystimosi fondas, kur bus socialiniai, aplinkosauginiai klausimai įtraukti. Aišku, aplinkosaugos prasme mums labai aktuolus yra vanduo. Taip pat finansiniai mechanizmai yra numatyti tam, kad būtų išvengta asimetrijos tarp regionų ir regionų, tarp regiono viduje. Taip pat svarbu, kad e, šalia to susitarimo eitų ir papildomos priemonės, kur imtųsi ir vyriausybės, ir parlamentai, ir verslininkai, nedidelės ir didelės įmonės, įskaitant ir pačias e, mažiausias, dar, darbininkai, kooperatyvai ir kitos organizacijos visi privalo suvaidinti savo vaidmenį tam, kad ta priemonė taptų svarbia plėtojant Centrinės Amerikos ekonominę ir socialinę sąrangą. Taigi mes kreipėmės į Europos parlamentą su prašymu pa pritarti šiam, susi šiam susitarimui, nepamirštant, kad ten yra trys tarpusavėje susiję elementai - komercinis, politinis ir bendradarbiavimo. Ačiū. Next, uh... Dėkoju. Dabar Panamos vardu kalbės tarptautinės prekybos viceministrė, viceministrė Diana Salafar. Gerbiamas Vital Moreira, gerbiamas eh, Inte komiteto pirmininkė. Gerbiami komiteto nariai, gerbiamas komisarė Degucht, gerbiamas ponius ir ponai, ministrai, ministrais, ambasadoriai ir taip pat Centrinės Amerikos šalių atstovai. Taip pat norėčiau pasisveikinti su pilietinės visuomenės atstovais. Gerbimos ponios ir ponai, man labai malonu atvykti į jūsų posėdį ir kalbėti apie prekybos aspektą šiame asociacijos susitarime. Šitas susitarimas parodė, kad du regionai gali susidaryti dėl subalansuoto susitarimo, kuris yra labai naudingas ir atneš naudos abiem regionams. Norėčiau pakalbėti, ar Martinelį vyriausybės veiksmus siekiant įgyvendinti šį susitarimą. Jūs žinote, kad Panama dalyvauja programoje, kuria siekiama keistis ir e, prekiamis bei paslaugomis. Mūsų demokrati, geografinė padėtis leidžia teikti tokias paslaugas ir siekdami jas pagerinti mes atlikome struktūrinę reformą bei administracinę reformą. Panamos vyriausybės vardu norėčiau pasakyti, kad šitas asociacijos susitarimas su mumis ir Lotynų Amerikos kaiminimis valstybėmis padės pagrindus solidiems prekybos santykiams, kuriuos ruošiame labai ilgai. Asociacijos susitarimas su ES paspartins ekonominius, prekybinius ir politinius kontaktus su ES ir taip pat sustiprins mūsų administracinius ryšius pateiksiu keletą skaičių apie prekybos apimtį su mūsų regionu. Jie parodys, koks yra augimo potencialas mūsų regione. Panama susiradė, susida, sudarė prekybos susitarimus panašius į šį, tačiau tokie susitarimai yra įmanomi tik tuo atveju, jeigu abi pusės yra nusiteikusios nusileisti, prisiderinti prie partnerio poreikių. Darybos su kitais prekybos partneriais, įtraukiant Panamą į šitą didelę ekonominę Centrinės Amerikos sistemą, padėjo išspręsti sudėtingus mūsų uždavinius, kuriuos teks įgyvendinti po to, kai šie susitarimai įsigalios, siekiant e, numatyti vienodas sąlygas verslui ir taip pat užtikrinant socialinę sanglaudą. Panama viena iš Centrinės Amerikos valstybių, kuri jau ėmėsi žingsnių siekdama integruotis į ekonominę Latino Amerikos regiono sistemą. Protokolas dėl Panamos įtraukimo į šią sistemą yra šiuo metu renkam, rengiamas. Centrinės Amerikos regionas yra labai svarbus Panamos prekybos partneris. Centrinė Amerika yra trečioji pagal dydį mūsų prekybos partnerė ir šis regionas yra dešimtasis pagal dydį mūsų eksporto prekių tikslas. Lab... Kitas mūsų šalies ypatumas yra štai koks. Per pastaruosius trejetą metų mes numatėme priemonės viešoje administravimo politikoje atsižvelgdami į 2008 metų finansinę krizę. Mes norėjome sustiprinti mūsų administravimą, numatėme griežtesnės priemonės mūsų finansų sistemoje, taip pat numatėme sutartis dėl dvigubo apmokesnimo išvengimo prekyboje su partneriais Europoje. Mes ES vertiname kaip mūsų svarbę prekybos partnerę. Europos šalys, centrinės e, e Amerikos valstybės taip pat pasiekė didžiulės pažangos plėtodamos e, prekybos ryšius per pastarai dešimtmetį tie prekybiniai ryšiai ypač sustiprėjo. Aš manau, kad Centrinė Amerika taip pat turės daug naudos iš prekybos su ES, o regiono konsolidavimas bus naudingas Europai. Taigi mes esame strateginiai partneriai mūsų abipusiai naudai, augimo labui ir mūsų piliečių interesų labui. Nenorėčiau teikti, kad viskas jau padaryta, dar reikia labai daug ką nuveikti. Yra daug e, darbų, kuriuos reikia nuveikti siekiant sustiprinti mūsų valdymo sistemą. E, Centrinėje Amerikoje mes su dideliu ryštu imsimės šio darbo ir aš tikiuosi taip pat ryštingai buvo imamas veiksmų ir ES. The... Dėkui. Toliau Kostarikos atstovas, ambasadorius Tomas Duenės. Prašau, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisarė, gerbiamas pirmininkė, parlamento nariai, ponės ir ponai. Man didelė garbė čia jums kalbėti Kostarikos vyriausybės vardu. Noriu pasisakyti apie tokią didelę istorinę galimybę, kurią mums suteikia šis susitarimas pasirašytas tarp Centrinės Amerikos valstijų ir ES šalių. Visų pirma, norėčiau pabrėžti šio susitarimo svarbą gilinant prekybinius santykius tarp mūsų regionų. Ir dabar jau mes pereiname nuo trumpalaikės sistemos prie nuolatinės ilgalaikės sistemos. Tai bus nuspėjama šio laikinė skaidri sistema paremta aiškiamis taisyklėmis. Būtent tai suteikia asociacijos susitarimas tarp ES ir Centrinės Amerikos – Šis naujasis mechanizmas suteiks Europos eksportuotojams prieigą prie mūsų rinkos turinčios daugiau negu 40 milijonų gyventojų. Tai yra e, viena iš didžiausių eksporto rinkų JAV. Taip pat, manau, svarbu paminėti, kad mūsų regionas jau turi e, pirmenybinę prieigą prie dviejų trečdalių pasaulio BVP tai yra daugiau, tai mums suteikia daugiau negu 12 e, mūsų pasirašytų susitarimų su vairiausiamis šalimis. Centrinė Amerika ypač stengiasi um, palaikyti glaudžius ryšius su pagrindiniais pasaulio komerciniais regionais, tiek su Karibais, tiek su um, Ramiojo vandenino regiono valstybėmis, tiek e, šiaurės uh, ir Pietų Amerikos valstybėmis, todėl esame labai patrauklus ir investuotojams. Ir taip pat e, džiugu, kad šešios Centrinės Amerikos valstybės e, nusprendė pasirašyti susitarimą ir laikytis naujųjų taisyklių susijusių tiek su geografinėmis nuorodomis, tiek su kitomis prekybinėmis taisyklėmis. Vienas iš naujausių dalykų, kalbant apie šį susitarimą, yra tai, kad jis numato šio laikinę ir teisiškai saugią platformą Europos investuotojams investuoti mūsų regione. Ir tokiu būdu e, jie galės sėkmingai naudotis mūsų finansinė sistema, taip pat bankų sistema, taip pat bus galima užtikrinti plate, e, turizmo plėtrą ir kitų paslaugų sektorių sėkmingą bendradarbiavimą. Todėl manau, kad šis sustarimas bus labai naudingas ir dar labiau paskatins mūsų regionų bendradarbiavimą. Kaip sakiau, Centrinės Amerikos rinka yra labiausiai integruota, viena iš labiausiai integruotų rinkų pasaulyje, ji yra viena iš sparčiausiai augančių rinkų taip pat. E, todėl akivaizdu, kad jeigu investicijos ir prekybos rautai išauks, tai šis regionas dar labiau plėsis. Todėl mums labai svarbus bendradarbiavimas su Europos Sąjunga. Ne vien todėl, kad mūsų vertybės yra tos pačios, bet ir todėl, kad mes norime pasinaudoti tuo, ko jūs jau esate pasiekę. Taigi norime uh, pasimokyti iš jūsų gerosios praktikos ne tik tai priekyboje, bet ir aplinkosaugos, taip pat darbo sektoriuose. Ir netgi norėtume suteikti Europos Sąjungai galimybių ekonomiškai sustiprėti. Todėl džiaugiamės, kad šis asociacijos sutarimas buvo pasirašytas ir siekiame, kad jis būtų greičiau gyvendintas. Dėkoju. Ir paskutinis pristatymas iš Salvadoro ambasadorius Francisco Lima Mena. Tai yra šios šalies ambasadorius prie pasaulio prekybos organizacijos Ženevoje. Pone Francisco Lima, žodis jums. Muchísimas gracias, señor presidente, señor comisario, Karel de Gut y funcionarios. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, Norėčiau padėkoti ir komisarui, ir ministrams, ir viceministrams, ir parlamentarams, ir kitiems ambasadoriams, ir kolegoms iš Centrinės Amerikos, ir visiems draugams. El Salvadoro Respublikos vardu norėčiau atsiprašyti ekonomikos ministro vardu, kuris dėja negalėjo atvykti į šiuos svarbius klausimus. Norėčiau padėkoti Jums už tai, kad suteikėte mums galimybę pristatyti savo nuomonę apie prekybinius ir ekonominius asociacijos sutarties aspektus. Asociacijos sutartis mūsų vertinimu visuomet yra priemonė skatinanti santykius tarp abiejų regionų. Tokia sutartis prisideda prie ekonominės El Salvadoro, El Salvadoro plėtros ir atveria naujas eksporto rinkas paslaugoms ir prekiams, tai skatina rinkos diversifikavimą ir plečia tiesioginės užsienio investicijas. Šiuo metu ES yra trečioji ekstraregioninė priekybos partnerė. Eksportas išaugo per pastarosius keletą metų 300, e, iki 300 milijonų eurų 2011 metais. Europos Sąjunga viena didžiausių, vienas didžiausių ekonominių regionų, kalbant apie BVP. Tai yra labai patraukli rinka investicijoms ir, eksporto, ir paslaugų ir prekių eksportui. Iš El Salvadoro dažniausiai yra eksportuojama kava, tunas, cukrus cukrus, saldainiai, medus ir taip toliau. Dėl to mes daug dėmesio skiriame kvotams, kvotoms, dėl to buvo ir dėrėtasi daug, dėl tunos, cukraus, saldainių ir taip toliau. Dėl to, kad tai mums suteikia daugiau galimybių eksportuoti šios produktus į Europą Ir ši asociacijos sutartis yra labai detalus dokumentas, kuris mums padės liberalizuoti mūsų rinką ir padės mums laikytis tarptautinių įsipareigojimų aplinkosaugos ir ekonomikos srityje, srityse. Tiesioginės užsienio investicijos tokioms nedėlėms valstybėms kaip El Salvadoras yra viena svarbiausių priemonių skatinant darbo e, vietų kūrimą verslo ir paslaugų srityse. Asociacijos sutartis daro patrauklesnės, patrauklesnėmis tiesioginės užsienio investicijas, kadangi atsiveria aiškesnės perspektyvos investuotojams. Dėl to asociacijos sutartis yra labai svarbi El Salvadoro Respublikai ne tik dėl to, kad yra sustiprinami ir išplečiami e, išplečiamos preferencinės kvotos ir tarifai, bet taip pat yra daugiau aiškumo ir eksportuotojams, ir investuotojams abiejose regionuose, nes yra nustatomas aiškus pagrindas priekybos srityje. Dėl šio susitarimo deramasi regioninių pagrindų ir mes esame pasiekę nemažai pažangos kaip regionas Kalbant apie užsienio priekybos tarifus, muitinės procedūras, sveikatos ir saugos priemonės ir taip toliau. Tarp regioniniai priekybiniai santykiai yra labai svarbus e, mūsų šaliai ir kai buvo sukurta bendra Centrinės Amerikos rinka nuo 70-mečio, eksportas regione išaugo 11,5 procentais kasmet. Ir tai reiškia, kad tai yra naudinga visam regionui. Taigi mikro įmonės, smulkios vidutinės įmonės ir gauna daugiausia naudos iš tokio padidėjusio eksporto. Per asociacijos sutartį bus sustiprinta Centrinės Amerikos integracija. Panama tapo Centrinės Amerikos integracijos sistemos dalimi. Su šiuo asociacijos susitarimu mes taip pat stipriname bendradarbiavimo santykius tarp ES ir Centrinės Amerikos, siekdami sustiprinti institucinius aspektus tam, kad galėtumėme visapusiškai laikytis susitarimo, susitarimo nuostatų ir kad visi gautumėme naudos iš šios sutarties. Kalbant ypatingai apie nedidelės įmonės, smulkės įmonės, Šie klausimai yra labai svarbus procesas pasirašant ir ratifikuojant sutartį, kad mes galėtumėme visi kuo greičiau pasinaudoti šią sutartimį. Ačiū. Dėkoju. Tai buvo e, Europos komisijos atstovų pasisakymas ir Centrinės Amerikos gyvių atstovų pasisakymai. Dabar norėčiau suteikti žodį Pablo Salba, kuris yra šiame komitete pranešėjas prekybos ir ekonominių santykių klausimų. Taigi, Alba, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisarė, gerbiami ministrai, viceministrai, ambasadoriai, dėkoju visiems už jūsų pasisakymus ir už jūsų išreikštą pritarimą ir norą artimiausių metų ratifikuoti šiuos, šį susitarimą. Tai yra pirmasis tokio pobūdžio susitarimas, kurį pasirašė Centrinės Amerikos ir ES atstovai. Šiame susitarime yra suformuluoti ekonominiai ir socialiniai iššūkiai, kurių iki šiol dar nepavyko įveikin, įveikti ir tai sudaro puikias galimybės ir ES, ir Centriniai Amerikai. Situacija gali tapti aiškesnė, konkretesnė, galima sukurti daugiau galimybių automobilių pramoniai, paslaugoms ir taip pat galima geriau pasinaudoti šio regiono potencialu, turint omenyje ne tik tai bendro vidaus produkto augimą, bet ir šis turimas yra labai svarbus šio regiono integracijos faktorius. Honduros laikinasis prezidentas apie tai kalbėjo. Tačiau reikėtų priminti, kad regiono integracija taps daug lengvesnė. Buvo pateikta statistikos apie prekybos apimtis. Buvo konstatuota, kad šis susitarimas bus vienas iš pagrindinių ramščių leidžiančių skatinti socialinę sanglaudą. Be to bus kuriamos geros kokybės papildomos darbo vietos. Be to, šitas sustarimas padės diversifikuoti ekonominę ir prekybos veiklą šiame regione. Svarbu, kad plėstųsi ekonominiai santykiai, kad plėstųsi ekonomika apskritai, kad būtų eksportuojami ne tik tai žemės ūkio produktai, o tokios prekės kaip mikroschemos arba teikiamos aukštos kokybės paslaugos. Aš norėčiau padėkoti svečiams iš Centrinės Amerikos ir išreikšti vilti, kad artimiausių metų šis sustarimas bus ratifikuotas. Paulas Alba belongs to the European people. Dėkoju. Paulas Alba yra iš Europos liaudės partijos. Toliau kalbės Jorgas Lechtfridas, kuris yra pranešėjas e, šio susitarimo dvišalės saugumo nuostatos klausimais. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kadangi aš ispanų kalbos tikrai nemoku ir niekas manęs nesuprastų, jeigu pradėčiau kalbėti ispaniškai, tai tuomet kalbėsiu angliškai. Manau, niekam problemų dėl to nekils būdamas pranešėjų minėtų klausimų, atlieku šiek tiek kitokią funkciją negu kad mano kolega, kuris yra pranešėjas viso susitarimo klausimais. Ir mano tikslas yra galbūt ne tiek saugoti ir ginti ES interesus, bet stebėti, kad priekyba vyktų sąžiningai. Be abejo, ES turi tam tikrų interesų, juos užtikrinti ne visada yra lengva. Galiu pavyzdžiui paminėti Europos labiausiai nutolusių regionų interesus, kuriuos taip pat reikia ginti vienai par kitaip. Taip pat galiu paminėti Europos bananų plantacijų e, saugojimą. Bet kas įdomu, yra tai, kad su manimi pakankamai dažnai susisiekdavo pilietinės visuomenės atstovai iš Centrinės Amerikos, kuriems susitarimas keldavo kokiu nors e, sunkumu ir jie norėdavo kad jų interesai būtų ginami. Žinoma, tai nebuvo mano galioje tai padaryti, tad e, aš tik tai stengiausi e, e, atsižvelgti į visų interesus tiek, kiek aš galiu tai padaryti. Stengiausi atsižvelgti į tiek Europos, tiek Centrinės Amerikos šalių darbuotojų teisės ir jų interesus, taip pat smulkių įmonių interesus kurios gamina įvairias prekes. Taip pat stengiuosi atsižvelgti į tų įmonių, kurios gamina ekologiškus produktus, interesus. Taip pat tas įmonės, kurios laikosi sąžiningos priekybos principų. Ir stengiausi į visą tai atsižvelgti e, šioje sustarimo nuostatoje ją formuodamas. Nes manau, kad svarbu yra ginti ne tik tai ES interesus, bet ir visų asmenų, kuriuos paliečia susitarimas teisės tiek ES, tiek Centrinėje Amerikoje. Ir dėkoju visiems už labai įdomius pasisakymus. Ir taip pat džiaugiuosi ir už mano darbui parodytą paramą. Dėkui. Ačiū. Prieš perinant prie kitų komiteto narių, dar išklausysime kitų ekspertų atstovų. Pirmiausia, Steve Whitlock, Londono ekonomikos mokykla, kuris yra studijos apie priekybos skyrių koordinatorius, nepriklausomas ekspertas. Steve Whitlock, kur jūs esate? Žodis jums. Ačiū pirmininkė. Mano darbas yra apibendrinti studiją, kuri buvo atlikta komitetui. Čia prisidėjo nemažai žmonių, tačiau aš apibendrinsiu rezultatus ir bandysiu atsakyti klausimus. Pirmiausia, keletas pastabų dėl to, kiek sutartis atitinka ES politikos tikslus. Kaip buvo pasakyta ne kartą, tai yra tarp regioninis susitarimas, dėl to visapusiškai yra laikomas ES tikslo skatinti regionę integraciją, regionę integraciją kitose pasaulio vietose. Tai yra išsamus susitarimas, toks, kuris atitinka 24 straipsnio interpretacijas ir 5 straipsnį GATS susitarimo atveju dėl paslaugų. Tai reiškia, kad tai atitinka ir ES politikos tikslus. ES politika dėl FTA yra dažnai nukreipta ir į didelės potencialias rinkas, taigi šiuo atveju gal yra mažiau akivaizdu, kad Centrinė Amerika visapusiškai atitinka ES politikos tikslus. Turint omenyje, kad Centros Amerika sudaro tik 0,5 procento ES importo ir 0,3 ES eksporto procentus dešimtaisiais metais, bent jau tai buvo kita vertus, kaip jau girdėjome. Centrinės Amerikos tarp regioninė priekyba labai smarkiai auga. Taigi, žvelgiant platesnėme priekybos su Centrinės ir Latino Amerikos šalėmis kontekste, galime pasakyti, kad e, tai visapusiškai atitinka ES politiką. Galbūt mažiau aiškus ES politikos aspektas yra žiūrėti, ką daro kiti partneriai laisvos priekybos susitarimuose ir buvo deramasi su Dominikos Respublika ir Centrinės Amerikos laisvos prekybos susitarimas kana, su Kanada taip pat paminėtinas. Taigi, šiuo atžvilgiu susitarimas e, atitinka tuos susitarimus, e, ta, susi, tuos susitarimus, e, dėl kurių buvo sulygta su Kanada ir JAV. Yra realių ekonominių privalumų, kurie nėra tiesiogiai lygiavertiškai pasiskirstę regione. 3,5 procentai nuo BVP buvo paminėtas skaičius. Kostarikos atveju, man atrodo, optimistiškiausias čia būtų variantas tvaraus poveikio vertinimo studijoje. Tačiau naudos yra, bet ji nėra vienodai pasiskirščiusi. Ir čia matyti yra didžiausia problema. Centrinė Amerika gaus naudos e, iš priekybos, padidėjusio eksporto. Tai tikėtina, kad padidins Centrinės Amerikos priekybinį perviršį su ES. Tikriausiai žinote, kad Centrinė Amerika jau turi ne, netarifinę prieigą pagal GPS plus schemą. Yra ir kituose sektoriuose liberalizavimas, bananų, cukraus produktų atveju, dar kelių produktų kategorijų atveju. Tačiau, kaip jau buvo paminėta, vienas pagrindinių klausimų yra užtikrinti ilgalaikę preferencinę prieigą, nepaisant to, kas nutiks su GPS reforma ES. ES nauda, vertinant BVP procentais, yra nedidelė 2,3 milijardo yra nurodyta suma, tačiau irgi čia matyti e, skalės viršutinė riba būtų. ES gaus naudos dėl sustiprintos prieigos prie klasikinio eksporto sektorių, mašinos, automobiliai, paslaugos ypatingai. Na ir Centrinė Amerika prisima įsipareigojimų dėl paslaugų ir tai tikrai yra daugiau nei įsipareigojimai pagal GATS susitarimą, tačiau nepamirškime, kad dėl GATS buvo susidėrėta prieš 20 metų. Dar keletas pastabų dėl detalių. Kilmės taisyklėse numatyta, kad nauda bus visam regionui platesnė prasme. Tai yra tokia kaupiamoji sistema. Ir taip pat yra numatyta nuostata išplėsti tas taisyklės ir kitoms regiono šalims, su kuriomis ES derasi dėl priekybinių susitarimų, dėl techninių priekybos barjerų, sanitarinių, fitosanitarinių priemonių, kurios gali sukurti kliūtis, kai bus panaikinti tarifai. Čia nuostatos atitinka PPO sistemai, kur PPO plus procedūrinės taisyklės yra pritaikomos ir iš principo tai reiškia, kad Kalba eina apie specializuotų komitetų įsteigimą, kurie turėtų spręsti potencialias problemas. Dėl e, priekybos priemonių, kovos su dempingu, sistemos, viskas daroma pagal PPO taisyklės. Taip pat gali būti panaudotas ir daugia šalis saugiklis pagal GAT 19 straipsnį arba Žemės ūkio susitarimo penktąjį straipsnį. Kaip jau girdėjote, dvišalės saugos priemonės yra numatytos, jos atitinka kitas dvišalės saugos priemonės pagal laisvos priekybos susitarimus. Tačiau panašu, kad saugiklių priemonės būtų galima taikyti tik tai vieno labiausiai tolusio ES regiono atveju. Tai yra ES teritorija Karib Karibų jūros regione ar kito, kitame kokiame labiausiai nutolusiame regione. Intelektinės nusavybės teisės nuostatos atitinka ES politikai dėl to, kad bandoma sustiprinti intelektinės nusavybės teisės, jų įgyvendinimą ir taikymą, kai buvo paminėta geografinės nuorodos, yra tas rytis, kur taikomos TRIPS plus nuostatos. Pilietinė visuomenė nerimavo dėl griežtų TRIPS plus nuostatų, bet tos problemos buvo išspręstos dėrybų metu. Ir dabar tekste tiesiog yra numatytas lankstumas, dėl ko buvo susitarta 2001 metais Doha deklaracijoje dėl TRIPS, visuomenės veikatos 2003 metų tarybos sprendimas dėl TRIPS sutarties interpretacijų. Susitarime taip pat yra ir viešųjų pirkimų, investicijų, konkurencijos aspektai. Taigi tai reiškia, kad tikrai sutartis yra labai plati, aš apie tai daug nekalbėsiu, gal tik tai uh, Pabrėšiu, kad įsipareigojimai dėl įmonių įsigijimo yra taikomi skirtingi Kostarika, Kostarikos ir Panamos atveju tokių perkančiųjų, perkančiųjų organizacijų yra numatyta daugiau. Dabar dėl skaidrumo taisyklės atitinka PPO GPA vyriausybinių pirkimų susitarimą. Susitarime kalbama ir apie investicijas pagal hybridinius grafikus, tai reiškia, kad Centrinės Amerikos valstybės gali neįtraukti tam tikrų jautrių sektorių, tačiau nėra numatyta investicijų apsaugos susitarime. Investicijų apsauga yra numatyta dvišaliuose valstybių narių priekybiniuose susitarimuose. Uh, Kaip jau buvo minėta, susitarime taip pat yra nuostatos dėl konkurencijos politikos ir prievolė numatyti konkurencijos politiką ir sukurti regioninę konkurencijos tarnybą per trejus metus. Galbūt ES modelis bus perkeltas į kitus regionus. Na ir gal pabaigai, pirmininkė, dėl, dėl žmogaus, teisės, žmogaus teisų ir tvaraus vystimosi, kaip buvo pasakyta, yra numatytas standartinis žmogaus teisų straipsnis sutartyje, tačiau nėra jokios stebėsenos institucijos šiuo atveju ir tai prieš, šiek tiek yra kitaip, prieštarauja kitiems, situacija yra kitokia, nes yra kitose srityse numatyti specializuoti komitetai. Ir pagal sutartį vykdymo įgaliojimai yra numatyti, ar jie, jais bus pasinaudota neaišku. Stebėsenos nuostatos yra kur kas stipresnės tvaraus įstymosi srityje kur tarptautinės darbo organizacijos standartai yra įtraukti ir daugia šaliai aplinkosaugos susitarimai yra įtraukti, bet aš jų tų mechanizmų neaptarsiu, ne, tik tai pasakysiu, kad yra numatyta, numatyta sustiprintas partnerių priežiūros mechanizmas, tačiau ten yra jokių socialinių straipsnių, kur būtų galima numatyti nuobaudas. Na, nu, na ir pabaigai dar bendrai, kokį poveikį šis susitarimas galėtų turėti. Aišku, viskas priklausys nuo to, kaip jis bus įgyvendinamas. Susitarimo pasirašymas dar nieko nelėmė, svarbiausia, kai bus e, stebima, stebimi ir įgyvendinami įvairūs susitarimo aspektai. Ir jeigu galėtumėme pateikti vieną kokią rekomendaciją, tai norėčiau pasakyti, kad parlamentas ir komitetas turėtų apsvarstyti, kaip veiksmingiausiai būtų galima stebėti sutarties įgyvendinimą. Ačiū. Kadangi mes šiek tiek vėluojame pagal darbo tvarkę, prašysiu laikytis griežtesnio laiko limito. Todėl norėčiau, kad kiti kalbėsintieji laikytųsi to laiko, kurį aš jums suteiksiu kalbėti. Juan Moreno kalbės dabar, kuris yra Europos profsąjungų konfederacijos patarėjas ir taip pat ekonominės ir socialinės tarybos narys. Juan Moreno. Žodis jums. Ačiū pirmininkė. Apgalėstauju, tačiau aš negalėsiu taip palankiai vertinti šių, šio susitarimo kaip ankstesnieji pasisakiusieji. Aš atstovauju organizacijai, profsąjungų organizacijai, kurioje yra susivienyje įvairių profsąjungų šakų atstovai. Žinoma, mes palankiai vertiname tarptautinę prekybą ir manome, kad Europos sėkmė priklauso nuo to, kaip Europa atsivers kitoms valstybėms. Tačiau reikėtų pagalvoti apie solidarumą su darbuotojais. Darbuotojais regione, kuriame vyrauja labai nepalankios darbo sąlygos. Mes visą darybų procesą labai atidžiai stebėjome, aptarinėjome įvairius klausimus su e, Centrinės Amerikos profsąjungų atstovais ir siekime, kad būtų taikomi tie patys principai. Iš pat pradžių mes palankiai vertiname šį procesą, rengiant susitarimą ir linkėjome savo ir ES, kad integracijos procesai šiame regione pasistumėtų į priekį, taip pat, kad būtų siekiame sumažinti tą netolygumą, kuris dar išlieka atskirose valstybėse. Taip pat siūlėme gerinti dirbančiųjų darbo sąlygas ir raginome, kad būtų numatytos papildomos teisės profsąjungoms. Mes surinkome įvairiausių duomenų, statistikos apie tai, kad yra pažeidžiamos žmogaus teisės, ypač bananų auginimo regionuose. Pavyzdžiui, Gvatemaloje 2007-2011 metais buvo nužudyta 59 profsąjungos atstovai. Todėl mūsų manimu reikėtų kartu su o, kitomis suinteresuotomis šalimis ir su profsąjungų atstovmis pasiekti, kad nebūtų žudomi profsąjungos atstovai. Pavyzdžiui, Gvatemaloje nužudoma daugiau e, moterų negu Meksikoje. Dėl narystės. Narystės profsąjungų organizacijose. Kol kas vyrauja smurto klimatas, žinoma, jisai švelnėja ir tokių išpolių sumažėjo nuo 19 iki 2 procentų, tačiau profsąjungos atstovams labai reikalingos garantijos, kurios būtų užfiksuotos pačiame susitarime, kad būtų laikomasi PPO įsipareigojimų, kad būtų laikomasi tarptautinės darbo organizacijos uh, nuostatų, kad būtų siekiama užtikrinti orų darbą, kad būda, būtų ginamos žmogaus teisės ir profsąjungos narių teisės. Mes buvome parengę socialinės apsaugos ištisą atskirą skyrių. Tai padarėme ne mes patys, o įpareigojame labai atsakingas ekspertų organizacijas. Ir e, reikėtų pripažinti, kad toms rekomendacijoms nebuvo teikta pakankamai daug dėmesio ir kai kurie labai svarbus mūsų manimų elementai neatsispindi susitarimo tekste. Todėl norėčiau pasakyti, kad apskritai susitarime yra labai daug naudingų nuostatų dėl galimybės įtraukti darbuotojus į sprendimų primo procesus, dėl integracijos procesų regione spartinimo, tačiau pasigendame dar daug kitų labai svarbių nuostatų. Ateityje reikėtų siekti, kad būtų įkurtas socialinio dialogo formas, komiteks, įvairūs komitetai, kad jie iš tikrųjų dirbti, o ne tik tai būtų įsteigti. Jie turėtų garantuoti, kad būtų atsižvelgiama į darbuotojų skundus veiksmingai. Dėkui. Toliau kalbės Marta Ratekas, kuri yra Gamesa atstovė. Tai yra vienas iš svarbiausių veikėjų verslo sektoriuje atsinaujinančių energijos šaltinių gamintojų, tai yra vėjo malūnų gamintoja. Marta, kur jūs? Jeigu teisingai suprantu, bus pranešimas su PowerPoint skaidrėmis, ar ne? Labadiena, ponė pirmininkė, gerbėmi ambasadoriai, ponios ir ponai. Visų pirma, noriu padėkoti Tarptautinės priekybos komitetui už tai, kad pakvietėte Gamesą atstovauti Europos verslo sektoriui. Prieš pradėdami kalbėti apie šio susitarimo pranašumus, norėčiau padaryti trumpą įžangą Būtent todėl ir parengiau e, pranešimą su PowerPoint skaidrėmis. Noriu papasakoti apie mūsų įmonę ir pristatyti mūsų privalumus. Mes e, su šiomis technologijomis dirbame daugiau nei 18 metų, dirbame daugiau nei 50 valstybių, turime keturis gamybinius centrus, taip pat daug įvairių paslaugų padalinių visame pasaulyje, gaminame vėjo malūnų generatorius ir taip pat valdome vėjo malūnų ūkius. Matote, kiek yra prižiūrima e, mūsų vėjo malūnų, kiek yra pagaminama elektros, daugiau negu 4 tūkstančiai megavatų instaliuotų pajėgumų turi mūsų vėjo malūnai, taip pat 34 gamyklos Ispanijoje, Brazilijoje, JAV, Kinijoje, daugiau negu penkios gamyklos buvo atidarytos per pastarosius metus. Ir čia norėjau Jums parodyti, kiek plačiai mes vykdome savo veiklą. 93 metais 9 procentai megavatų buvo generuojama Ispanijoje ir per mažiau negu penkis metus 90 procentų megavatų yra generuojama už Ispanijos ribų. Tai reiškia, kad mūsų įmonė labai išsiplėtė. 15 procentų 2011 metais mūsų pajėgumų buvo generuojama Latino Amerikoje, o rugsėjo mėnesį po keleto mėnesių tik tai tas skaičius buvo išaugęs iki 19 procentų. Taip pat instaliuotų megavatų visame pasaulyje yra daugiau negu yra labai daug. E, vėjo pajėgumas dabar yra daugiau negu 2000 megavatų. Tiesiog norėjau pristatyti mūsų įmonės veiklą Centrinės Amerikos valstybėse. Čia matote, kiek megavatų jau dabar yra generuojama arba planuojama. Kalbėjau su Hondūro ambasadoriumi visai neseniai ir pabrėžėme, kaip svarbu bus įgyvendinti projektą, kurį pradėjome spalio mėnesį. Tai bus viena, vienas didžiausių vėjo malūnų ūkių Latinų Amerikoje. Jie, ten bus generuojama 80 procentų elektros energijos poreikio Hondūre. Iš tiesų, tai labai prisidės prie valstybės plėtros vystimosi. Ir Tai yra labai svarbus žingsnis ir gamėsi Latino Amerikoje. Taip pat norėčiau dabar kalbėti apie tai, ką mums reiškia šis susitarimas. Tai yra iš tiesų žingsnis pirmin, siekiant sklandesnio politinio dialogo ir bendradarbiavimo tarp dviejų regionų. Kadangi mes esame stambi įmonė, ketinanti plėsti savo veiklą Centrinės Amerikos šalyse, tad mums šis susitarimas bus labai svarbus ir padės bendradarbiauti, bendradarbia, e, bendradarbiauti tarp mūsų e, regionų. Taip pat ir dvišaliai susitarimai bus sudaromi skaidresni ir manau, kad verslo sektoriui tai bus labai svarbus skatinamasis veiksnys tai paragins mus ieškoti ir naujų iniciatyvų tarp abiejų regionų ir taip pat siekti šių šalių pažangos, ypatingai tų, kurios šiandieną čia yra atstovaujamos. Esame įsitikinę, kad šis susitarimas taip pat padės mm, renkti naujas politikos kryptis energetikos politikos srityje Centrinės Amerikos regione. Ir manau, kad dabar yra puikus laikas pavyzdžiui, atkreipti dėmesį į vėjo energiją arba kitus atsinaujinančius energijos šaltinius Centrinėje Amerikoje. Be abejo, čia dar laukia daug darbo, bet yra ir daug galimybių, kurias galėsime išnaudoti. Jau dabar yra gyvendinami tam tikri projektai, kurie padeda ne vien pačioms valstybėms, kuriuose jie yra įgyvendinami, bet jie taip pat yra žingsnis e, link tvarios energetikos ir emisijų mažinimo. Taigi baigdama pasakysiu, kad Gomesai buvo didelė garbė atstovauti ES verslo sektoriui, kadangi mūsų įmoniai ir kitoms įmonėms labai svarbu, kad e, bendradarbiavimas su Centrinės Amerikos regionu vyktų sklandžiai. Tad esame įsitikinę, kad asociacijos susitarimas bus naudingas visiems. Dėkui. Ačiū. Kitas kalbėtojas yra Centrinės Amerikos e, pilietinės visuomenės atstovė Amanda Cruz iš Kodese organizacijos Honduras. Kodese reiškia ekonomikos socialinio sektoriaus taryba. Amanda, kur jūs esate? Prašau, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė ponios ir ponai. Aš esu iš darbo liaudės, iš humanistinės demokratinės tautos. Tačiau kasdien susidurėme su vis daugiau smurto, žmogžudyščių skaičius didžiausias, didž, didelis yra nebaudžiamumas. Aš esu iš Hondūro. Hondūre buvo perversmas prieš trejus metus. Birželį sueis trejai metai. Ir dėl to kilo socialinė politinė krizė, kurios dar, kuri dar nesibaigė. Ir šiandien Europos parlamente aptarėme asociacijos sutartį. Norėčiau pasakyti, kad tai yra kafta plus nes ši sutartis tapo dėrybų pagrindu, dėl to ES gavo daugiau naudos savo įmonėms. Kafta veikia jau penkerius metus ir buvo pastebėta, kad tikrai nepasiekta tikslų, kurie, kurie buvo pradžioje užsibriežti. Taigi galime lyginti situaciją su kitomis sutartimis. Ir čia norėčiau e, paliesti, paliesti tris problemas ir pateiksiu daugiau statistikos. Pirmiausia, asimetrija. Asimetrija yra labai aiški tarp regionų, tarp šalių, ir netgi vienoje šalyje matome daug asimetrijos. Pavyzdžiui, sustiprinta priekybos sutartis ES leistų importuoti pramoninės priekes, gaminius, kaip galėtumėme skatinti plėtrą, savo ekonominę plėtrą, eksportuodami daržoves, vaisius, riešutus. Toks eksportas nedavė jokių rezultatų. Dabar e, nauji, nauja technologija, nauja gamybinė technologija mus e, stumia į sudėtingą padėtį, nes mes negalime konkuruoti. Ir turėjo būti numatytos ir žemės ūkio subsidijos. Taip pat sutartis turi socialinio poveikio. vienas, tai yra vienas pažeidžiamiausių regionų pasaulyje ir su tokiu susitarimu mes darome dar didesnį spaudimą, vis daugiau bus kertami miškai, bus daugiau naudojama vandens, nes vienos kultūros kultivavimas išauks ir taip toliau. Ir oro tarša išauks dėl atitinkamos veiklos, potviniai žiemą, sausros vasarą, bus su, su, sugriauta ekosistema, biologinė įvairovė. Toks poveikis turi būti įtraukiamas į socialinio, buvo įtrauktas į socialinio aplinkosauginio poveikio vertinimo studiją užsakytą parlamento vardu, tačiau tuos rezultatus nebuvo atsižvelgta ir vis tiek susitarimas buvo pasirašytas. Ir aš manau, kad šis asociacijos susitarimas tikrai ne, nepasiūlo jokių sprendimų tokioms E, problemoms, tokiems neigiamams padariniams švelninti ir tiesiog nėra numatytos konfliktų sprendimo priemonės šiose srityse. Tai jau nėra kafta plus, tai yra kafta minus e, ši asociacijos sutarti, sutartis mano vertinimu. Ir dar viena aktuali problema, kurią reikia paminėti, yra užimtumas. Užimtumas sumažėjo ir kaimo vietovėse, ir miestuose ištekliai koncentruojami. Ir buvo teigiama, kad asociacijos sutartys atneš daug privalumų, tačiau tų privalumų mes nematome. Auga nedarbas ir dėja darbai irgi yra neužtikrinti. Tokių darbų Centrinė Amerikoje yra 70 procentų. Tokie priekybiniai susitarimai tikrai neleis sukurti padarių darbo vietų. Tiesiog bus pažeidinėjami tarptautinės darbo organizacijos standartai. Bet kokia nauda, kurią buvo galima gauti, yra jaučiama tik elito, įprastinio elito. Taigi čia yra didžiulė neligybė ir tai reiškia, kad tiesiog dar labiau šauks imigraciją. Iš kaimų žmonės važiuos į miestus ir taip pat bėgs ir iš e, šalių. Ponios ir ponai. Tos sutarties mes nenorime, nenorime, kad ji būtų ratifikuota. Mes norėtumėme, kad e, sutartis būtų pakeista kad būtų atsižvelgta į tas e, pamokas, kurias turėtumėme išmokti iš ekonominės krizės, reikia daugiau investicijų į priekybą, taip pat reikia padėti mums laikytis tarptautinių standartų, socialinių ekonominių teisių, taip pat reikia tausoti aplinką ir taip pat yra galimybė vesti socialinį platų dialogą visose srityse. Čia mes kalbame mažų gamintojų vardu, amatininkų vardu. Jūs skatinate demokratiją ir tai, ką Centrinėje Amerikoje. Tai dėl to ir raginame jūs dabar neįkvoti mūsų gamtinių išteklių, skatinti sažiningesnės, geresnės priekybos priemonės. Mes norime kreiptis į Europos parlamentą su prašymu elgtis humanistiškai ir demokratiškai mūsų tautų e, labui. Ačiū. Dėkuoju. Alicija Bartina taip pat yra pakviesta dalyvauti šiame susitikime iš Latino Amerikos ekonominės komisijos. Ji netvyko, tačiau atsiuntė savo pasisakymą internetu, vaizdinę medžiagą. Video. Her message will... Prašau. Uh, Aš manau, kad mes išsinėsime tą vaizdo medžiagą ir su jie susipažinsite. Dabar Dabar norėčiau suteikti žodį nuolatiniai Centrinės Amerikos komisijai. Kai kurie nariai jau kalbėjo, o dabar aš norėčiau suteikti tiems kitiems nariams, kurie pagėdauja žodžio. Ir suteiksiu žodį Emma McCarkin. First time that you speak in our Jūs pirmą kartą kalbate mūsų komitete, iš tikrųjų taip ir yra. Taigi sveikinu komisaro, aš esu iš tikrųjų komiteto naujoji narė ir labai džiaugiuosi, kad komisaras atvyko į šias diskusijas. Ir taip pat norėčiau pasisveikinti su visais, džiaugiuosi, kad jūs labai entuziastingai pasisakėte už bendradarbiavimą su ES. Aš norėčiau paklausti komisaro tiesiai po to, kai išklausime pasisakymų, kai klausėme komisaro minčių, ar jūs manote, ar šitas dokumentas yra labiau politinis ar ekonominis dokumentas, ar iš tikrųjų ten suteikiamas, suteikiamas dėmesys į prekybos klausimus. Taip pat norėčiau paklausti dar vieną konkreto klausimą dėl to, kokia nauda ES gamintojams, pramonės atstovams. Jūs sakėte, kad bus atsisakyta kliūčių ir barjerų, tačiau kokių žingsnių bus imtamas, im, imamasi, kad nebūtų naudojama diskriminacinė praktika tiems, kurie e, dirba e, Centrinėje Amerikoje ir taip pat kaip bus saugomos geografinės nuorodos, tokios kaip skotiškos, skotiško viskio ir taip toliau. Dabar norėčiau suteikti žodį žaliųjų atstovui iš esmės šešėlėm pranešėjui. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju visiems prelegentams. Labai teisingai buvo pasakyta ankstesniuose pasisakymuose, kad kai pristatai tokį susitarimą ir kai jis yra pasirašomas, visada atrodo, kad bus daug privalumų, kad visi gaus daug naudos, kad bus išauks eksportas ir vystimasis. Uh, Tačiau dėja realybė yra šiek tiek kitokia ir aš nenorėčiau teikti, kad pasirašęs tokį susitarimą bus prarasti pinigai. Ne, realiai yra ir nauda, ir yra ir kaštai. Ir išklausęs Centrinės Amerikos atstovų pasisakymų, kurie atstovauja tas šalis, kurios susiduria su dideliais ekonominiais, socialiniais sunkumais ir politinių problemų ten netrūksta. Man atrodo, kad tie kaštai tuos kaštus teks patirti dėl šio susitarimo. Aišku, tai atneš naudos, pavyzdžiui, pieno gamintojams. Pieno gamintojams ES, bet kažin ar Centrinėje Amerikoje nauda bus ta pati. E, Prancūzijoje prezidentas, dabartinis prezidentas teigia, kad reikia skatinti e, viešuosius pirkimus, kad tai būtų naudinga mūsų įmonėms. Ir man įdomu sužinoti, kaip jūs plėtosite savo įmonės ir viešųjų pirkimų rinkos atvėrimas, kaip ji bus valdoma. Na ir aišku, Europos parlamente reikia minėti ir žmogaus teisų, ir socialinių teisų, aplinkosaugos klausimus. Ir aš nesuprantu, kodėl kaip jūs galėtumėte pateisinti savo piliečių akivaizdoje ir kaip mes Europos parlamente galėtumėme pateisinti tos tvaraus vystimosi skyrių, kur nėra taikomas atitinkamas mechanizmas. Panašu, kad yra pirmiausia svarstomi ekonominiai interesai ir jie yra tikrai svarbesni, viršesni už socialinius klausimus, žmogaus teisų klausimus, aplinkosaugos klaus, aplinkosaugos klausimus. Ir pasinaudosiu tuo, kad atėjęs yra komisaras Degukt ir norėčiau užduoti klausimą dėl Panamos. Panama yra laikoma palankius mokesčius taikomų regionų. Ir Pavyzdžiui, ar Europa turės galimybę oficialiai gauti informacijos, slaptos bankinės informacijos iš Panamos. Ačiū. Pagal tą sutarimą. Helmut Scholz. Ačiū pirmininkė. Yra daugybė aspektų, kuriuos reikėtų šiandien aptarti, tačiau neturime pakankamai laiko. Todėl aš sutelksiu dėmesį į esminius klausimus. Aš iš tikrųjų manau, kad socialiniai, politiniai ir ekonominiai aspektai ir ES ir Centrinėje Amerikoje yra patys svarbiausi, vertinant šio susitarimo rezultatus ir galvojant apie šio susitarimo įgyvendinimą. Todėl norėčiau paklausti komisaro Štaiko mes turėsime apginti šitą susitarimą, paaiškinti jo esmę piliečiams. Kaip tai padaryti, kalbant su Graikijos, Ispanijos, Portugalijos piliečiams, turint omenyje struktūrinės problemas visoje Europos Sąjungoje. Mes neseniai susitarėme, kad skaidriau valdysime finansų rinkas, stebėsime finansų sandorius ir mane stebina, kad būtent šiame susitarime yra susitarta dėl priešingų tendencijų, negu buvo padaryta visiškai neseniai G20 susitik, susitikime arba atskiruose Europos parlamento rezoliucijose. 125 straipsnio trečioje dalyje tokių nuostatų aš pasigendu. Taip pat norėčiau pateikti klausimų ir Centrinės Amerikos atstovams. Čia kalbama ne tik tai apie e, e, intensyvų palmių auginimą biokūro gaminimo tikslais. Kaip Jūs manote, kaip tai atsilieps maisto produktų gamybai, taip pat kaip tai palies čia buvių gyvenamasias teritorijas. Taip pat norėčiau paklausti komisijos, kaip konkrečiai bus stiprinamas, stiprinami Centrinės Amerikos valstybių prekybiniai gebėjimai. Ar tai bus palikta tų valstybių kompetencijai. Taip pat norėčiau paklausyti Centrinės Amerikos atstovų apie aukščiausio lygio susitikimą, kuriame Gvatemalos prezidentas pasiūlė legalizuoti narkotikų priekybą. Taigi, kokią, kokių padarinių galima tikėtis iš tokio pasiūlymo įgyvendinimo. Aš pats buvau nuvykęs į šį regioną ir įsitikinau, kad baigusiems mokyklą yra tiesiog e, siūloma iš karto imtis profesijos, kad jie nepatektų į narkotikų prekybos tinklus. Tačiau jeigu ta darbinė veikla nebus pasiūlyta, tai mes nieko nepasieksime. Kitas vert, kita vertus, jeigu narkotikų vartojimas bus legalizuotas, tai kaip reikėtų tokį sprendimą ES akimis vertinti. Aš manyčiau, kad tas e, sprendimas turės poveikio įgyvendinant šitą prekybos sutarimą. I'll give you a floor. Well, uh, yeah. Just a question. Uh, no, you have, no, uh, but the first have question. A number of questions. I, I didn't know what the, I didn't ah. understand the first question. Uh, commissioner has not understood your. Uh, Komisaras ne visai suprato jūsų pirmojo klausimo, gal galėtumėte patikslinti. Aš nesupratau jūsų pirmojo klausimo. Jūs sakėte, toks mano pirmasis klausimas, bet kiek aš supratau, to klausimo nebuvo sformuluota, gal galėtumėte pakartoti. Uh, G20 buvo reikalavimo daugiau skaidrumo dėl e, finansinių transakcijų, bet to 125 straipsnio trečiojoje dalyje, susitarimo dalyje tiesiog įtraukta nuostata, kuri prieštarauja G20 susitarimui. Kapit... Laisvas kapitalo judėjimas yra numatomas tik tai priimančioje valstybėje. Taigi mes ES prisimame tam tikrų įsipareigojimų kartu su G20 valstybėmis, tačiau šitų susitarimų turinys prieštarauja šio susitarimo raidai. Okay, let's, uh, to... Gerai, dėkui. Paklausykime Katrin Pierdel išaldė grupės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Žinau, kad laikas mus labai spaudžia ir dar norime išgirsti atsakymus į savo klausimus, tai pasistengsiu kalbėti kiek galima greičiau ir trumpiau. Manau, kad kolegos labai taikliai pastebėjo, ar tai yra daugiau politinis ar ekonominis susitarimas, nes iš tiesų tiek daug šiandieną kalbėjome apie, įvairias, apie santykių stiprinimą, apie pagalbą regionui, man tai atrodo politiniai klausimai. O jų kalbame apie ekonominį susitarimą. Taip pat labai džiaugiausi, kai komisaras e, paminėjo, kad šiame susitarime yra numatoma ir aplinkosauga. Šiandieną pietavau su aplinkosaugos e, konkurso nugalėtojais Jungtinėje karalystėje ir vienas dvylikametis atsistojo, dvylikametė atsistojo ir pareiškė, kad ją ima nerimas dėl savo būsimų vaikų, o jai yra tik tai 12 metų dar. Ir jie išreiškė susirūpinimą dėl to, kaip mes naudojame savo planetos ištekliais. Ir ji kalbėjo apie obolius įvežamus į Europą iš Naujosios Zelandijos, apie maisto eksportą, importą. Ir mane, kad tai yra iš tiesų netvarus požiūris. Taip pat dėl priekybos. Priekyba be abejo yra sveikintina, bet nepamirškime, kad tokių dvylikamečių gyvena ne tik Europoje, bet ir Centrinėje Amerikoje. Jiems turbūt taip pat kyla klausimas, ką mes darome su jų planeta. Galime kalbėti apie tvarę plėtrą, apie e, tvarumo nuostatas, bet ką tai iš tiesų reiškia. Dar vienų klausimų metu šią savaitę jau kalbėjome apie tai, ar tvarumas yra vienodai suprantamas Europoje ir Gvatemaloje. Galbūt reikėtų surinkti atskirus klausimus dėl to, kaip suprantame žodį tvarumas sustainable, nes tai yra labai dažnai vartojamas žodis, bet turintis labai plačią prasme. Ir taip pat džiaugiuosi, kad čia yra numatomos teisiškai pareigončios nuostatos E, numatančios pilietinės visuomenės aktyvų dalyvavimą. Tačiau nepamirškime, kad pilietinė visuomenė yra laisva visuomenės grupė. Žinau, kad Kanadoje ir kitose valstybėse yra panašiuose sustarimuose e, numatomos nuostatos užtikrinančios spaudos laisvę. Spauda taip pat vertinama kaip pilietinės visuomenės grupė. Ir galbūt ir šiame sustarime galėtume ką nors panašaus atspindėti. Ir mes čia Europoje esame labai pripratę prie didelių investicijų, e, kurias atlieka labai ryštingos įmonės, labai aiškiai žinančios savo tikslus ir žinančios, kur ir kiek nori investuoti ir mokame tokias investicijas reglamentuoti. Taip pat e, Amerikoje situacija mums taip pat yra suprantama, ten yra skatinama įmonių socialinė atsakomybė, bet juk esame atsakingi ir už smulkiuosius gamintojus, smulkiuosius verslo veikėjus ir tokie agresyvus investicijų metodai, kuriuos dažnai pasitelkia Europos įmonės, e, įžengdamos į kitas e, pasaulio rinkas, kur galbūt rinka nėra tokia pažengusi, nėra tokie metodai naudingi toms šalims. Mes turime elgtis atsakingai ir rūpintis ne tik savimi, bet ir tais dvylikamečiais, kurie gyvena tiek čia, tiek Centrinėje Amerikoje. Dėkui. Dabar išklausykime Ignacio Salafranką. Jis nėra mūsų komiteto narys, tačiau čia yra be abejo labai laukiamas. Jis yra užsienio reikalų komiteto pranešėjas šiam susitarimui. Pone Salafranka, žodis Jums. Efectivamente, como ponente de eh, la Comisión de Asuntos Exteriores, me gustaría recordar. Aš esu užsienio priekybos komiteto pranešėjas ir norėčiau dar kartą pabrėžti, kad tai yra asociacijos susitarimas žaisti aukščiausioje lygoje. Turiu omenyje e, Latino Amerikos valstybės, Meksiką, Čilę ir ES. Manyčiau, šitas sprendimas pasirašyti su sustarimą buvo labai svarbus. Šitas susitarimas leis dar labiau subrandinti mūsų prekybos santykius ir padės puikius pagrindus plėtoti šiuos ryšius ateityje. Šiame susitarime yra atsižvelgiama į vyriaujančią asimetriją, numatytas atitinkamas grafikas, pagal kurį Lotynų Amerikos regiono produktai galės patekti į ES rinką laipsniškai. Šitas susitarimas vadovaujasi tais pačiais principais, kokie yra suformuluoti Europos e, Sąjungos sutartyse juo yra skatinamas konkurencingumas, demokratinės nuostatos taip pat yra įtrauktos į jį. ES komisija daug geriau supranta kad nuostatos dėl demokratijos principų įgyvendinimo yra lygiai taip pat svarbios kaip ir prekybos nuostatos. Tačiau mes ES neturėtume iš viršaus žiūrėti iš tas valstybės, tuo labiau, kad tos demokratijos nuostatos, atitinkami principai turi būti taikomi dvi šalių pagrindu. Aš turiu išvykti į kitą pasitarimą, todėl norėčiau iš karto suformuoti klausimą. Jau dviejai metai mes vėluojame galutinai susitarti dėl šio susitarimo, todėl reikėtų imtis ryštingų veiksmų ir siekti sutrumpinti tuos įgyvendinimo laikotarpius. Jūs nenustepsite, kad atsižvelgiant į šio posėdžio metu išreikštas pastabas komitetui pasiūlysiu iš esmės nekeisti šio susitarimo, tačiau vis dėlto pasiūlysiu įtraukti kai kurias nuostatas papildomai į šį susitarimą. Aš tikiuosi, kad jūs pritarsite mano pranešimui kuriame yra sakoma, kad šiuo susitarimu yra e, atsižvelgiama į ES ir Latino Amerikos regiono interesus. Prieš suteikdama žodį Pablo Salva, suteiksiu žodį komisarui Deguch, nes nemažai klausimų buvo skirta tiesiogiai jam. Prašau. Taip, pirmininkė, iš tiesų esate teisus. Klausiausi visų pasisakymų Ir man susidarė įspūdis, kad prieš pradedant dėrybas dėl priekybos susitarimų su trečiaja šalimi, reikia visų pirma tą šalį iš esmės reformuoti. Ir tik po to galime pradėti kalbėti apie priekybą. Toks vaizdas man susidarė, klausantis kai kurių iš jūsų pasisakymų. Be abejo, tai būti negali, nes prekybos susitarimai yra skirti tam, kad būtų užtikrinamas e, tam tikrų principų laikymasis, kurie yra įvardyjami susitarime. Tai yra tam yra skirtas tvarumo skyrius, taip pat yra numatomos stebėjimo, stebėsenos sistemos Taip pat numatomos galimybės reaguoti, jeigu aplinkybės susiklostys nepageidautinai. Tačiau negalima prašyti, kad reformuotume visą pasaulį pagal savo modelį ir tik tada pradėtume su jais verslo santykius. Nors man kartais kildavo ir kyla toks įspūdis, kalbantis su jumis. Iš tiesų, pagrindinis klausimas yra, ar tikite, kad prekyba gali būti variklis augimui ir plėtrai. Aš manau, kad taip. Ir man nepatinka, kad mūsų įmonės yra pristatomos kaip kokie piratai, kurie ketina užgrobti tas vargingas šalis. Iš tiesų, man labai patinka tokie teisės aktai kaip Dodd Frank ir panašus pasiūlymai ir aš pats asmeniškai dėl tiekimo grandinės e, atsakydavau panašiai, kai man užduodavo tokius panašius klausimus. Ir pasaulyje labai mažai yra daroma nesiekiant pelno. Tiesiog tokia yra realybė. Ir mes turėtume stengtis išlaikyti pusiausvirą tarp pelno ir kaštų. bet nemanau, kad reikėtų kalbėti taip, kaip šiandieną kalbėjo kai kurie iš jūsų. Dabar dėl konkrečių klausimų. Ponas Žado uždavė klausimą dėl mokesčių. Tai yra asociacijos susitarimas. Ir mokesčiai yra minimi tiek politinėje, tiek bendradarbiavimo dalyje, bet ne prekybos dalyje. Tai yra visai logiška, manau kad apie tokius klausimus reikia kalbėti ne priekybai skirtoje dalyje, bet labiau politinėse susitarimo dalyse. Ir be šios asociacijos susitarimo Panama taip pat derasi dėl susitarimo dėl dvigobo apmokestinimo su mūsų valstybėmis narėmis. Taigi tai nėra vienintelis dokumentas reglamentuojantis mokesčius. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl to, kas turės naudos iš asociacijos susitarimo. Aš jau sakiau, ką apie tai manau ir manau, kad pirmininkas man neleis kartotis. Bet atrodytų, kad poniai Maklarkin ypač tai mini, e, rūpi dėl Panamos. 70 procentų E, importuojama į Panamoje 70 procentų viskio importo yra iš Europos Sąjungos ir todėl ši rinka yra minima mūsų susitarime, taip pat ir kitos e, susitarančios šalis planuoja liberalizuoti šią rinką per šešerius ateinančius metus. Taip pat yra numatoma sistema dėl geografinių nuorodų. Ir čia manoma, kad ne tik tai teisės aktus reikėtų keisti valstybėse pasirašančiosios į susitarimą, bet ir e, geografinių nuorodų registravimo principai turėtų būti taikomi e, efektyviau. Tai bus be abejo sukonkretinta po to, kai sustarimas bus ratifikuotas, bet šita sąlyga yra e, laikoma viena iš svarbiausių. Ir tai yra aišku tiek ES, tiek mūsų partneriams Centrinėje Amerikoje. Suprantu, kad mus labai spaudžia laikas, bet o ponas Lafrakas jau išėjo iš salės, nors jo klausimas buvo labai svarbus. Juk e, viena iš didžiausių problemų yra vertimas. Tokie susitarimai yra labai didelės apimties dokumentai, tūkstančiai puslapių ir jo, e, tokius susitarimus tenka versti į visas oficialias ES kalbas. Ir Man atrodo, kad visiškai neapsimoka to daryti dabar, dar prieš susitarimo ratifikavimą, juk vis tiek anksčiau ir vėliau susitarimas turės būti išverstas į visas kalbas, nes susitarimo nuostatas turės praktiškai gyvendinti muitinės. Galima, aišku, išversti tik tai tuos sutarties straipsnius, kuriuose yra kalbama apie muitinės, bet po to reikės išversti ir visą susitarimą. Bet kad tai būtų padaryta, gali tekti laukti ištisus metus. Tad taip ilgai atidėlioti sutarimo ar ratifikavimą nebūtų prasmės. Ir todėl manau, kad to ir nebus padaryta. Tiesiog laikysimės dabartinės praktikos. Manau, kad toks bus galutinis sprendimas, nors nesu pats kompetentingiausias asmo gal atsakyti šitą klausimą. Uh, Toliau dėl tvarios plėtros skyriaus. Priekyba ir tvari plėtra. Čia yra numatomas skaidrus arbitražo mechanizmas, kurį pritaikyti gali reikalauti e, kiekviena e, individuali valstybė ir šis procesas turi būti gyveninamas laikantis numatytų laiko terminų. Tai yra numatoma labai konkrečiai susitarime, tas pats yra padaryta ir mūsų susitarime su Kolumbija. Ir dar paskutinis pastebėjimas, ponė pirmininkė. Kodėl aš labai palankiai vertinu šį susitarimą? Todėl, kad tai yra pirmasis toks priekybos susitarimas tarp labai brandžios ekonomikos ir besivystančių ekonomikų valstybių. Kai, kurios, kai kurių jų ekonomika yra stipresnė negu kitų, bet tai yra vis tiek e, daugiau mažiau vertinamos kaip besivystančios valstybės. Aš tikrai manau, kad valstybė gali sustiprėti per priekybą. Be abejo, ta priekyba turi būti sąžininga. Ir todėl svarbu, kad ir ES komisija atliktų savo vaidmenį sąžiningai. Bet jeigu pažvelgsime į tai, kokiu rezultatu jau yra pasiekta pasitelkiant prekybą ir kiek prekyba prisidėjo prie valstybių plėtros, tikrai negalima paneigti e, priekybos galimybių, bet be abejo viskas turi vykti sąžiningai. Tokia mano pagrindinė mintis Ir manau, kad tikrai reikia stengtis kuo greičiau ratifikuoti sus, asociacijos susitarimą. Ačiū. Manau, kad reiktų suteikti žodį ir Centrinės Amerikos atstovams, kad jie galėtų sureaguoti į pastabas. Pirmiausia, žodį suteiksiu viceministrui Melvin Redondo iš Hondūro, kuris čia atvyko kaip protempura Centrinės Amerikos integracinės sistemos pirmininkas ir jis pasisakys viso regiono vardu. Viceministrė, žodis jums kelioms minutėms. Suteikiu jums galimybę atsakyti į pastabas. Ačiū pirmininkė. Mes pasižymėjome pastabas, rekomendacijas išsakytas šią popietę. Be jokios abejonės reikia aptarti tam tikrus klausimus, juos giliau panalizuoti. Tai rodė šiandienos klausimai, taip pat reikia apibriežti tą susitarimą. Tai yra ekonominis, politinis, socialinis susitarimas, kuris uh, nuties kelią tolesnėms diskusijoms. Buvo šiandieną išsakyta tam tikro bejonių iš pilietinės visuomenės atstovų pusės ir tai reiškia, kad pasiekėme tokį etapą, kai visi gali laisvai pasisakyti ir mes pasižymime jų pastabas, jų abejones ir taip pat atsižvelgiame ir į tai, kad reikia aiškių, gerai apibrieštų mechanizmų dėl to, kaip galėtumėme įgyvendinti tą susitarimą centro, Centrinėje Amerikoje, kad išvengtumėme minėtų problemų. Problemų, kurios buvo išsakytos Centrinės Amerikos atstovų ir, ir Europos atstovų. Mes pasiekėme pozityvaus rezultato, aišku, dar laukia nemažai išbandymų, Ekonominis augimas be socialinės plėtros nėra tvarus dalykas. Socialinė plėtra be ekonominio augimo iš vis nėra įmanoma. Na, asociacijos sutartis yra labai vertingas indėlis skatinant apskritai augimą, skatinant stabilumą, demokratiją mūsų tautose ir mūsų regione. Norėčiau pakartoti tai, ką sakėme anksčiau, būtent, kad susitarimas neturėtų būti laikomas priemonė sprendžiant visas mūsų problemas. Tai yra tik indėlis sprendžiant problemas. Turime pasitelkti veikiančias priemonės ir mechanizmus, gerai nusistovėjusias, įsitvirtinusias priemonės. Turime ištobulinti susitarimą sutartis tik atveria galimybių, suteikia progų pasimokyti, kaip partneriai iš Europos panašias problemas sprendžia, sprendė, kaip sprendžia jas dabar. Taip pat tai yra forumas vesti dialogą tam, kad išvengtumėme ateityje problemų abiejose žemynuose. Norėčiau šiandieną padėkoti visiems už pasisakymus už tai, kad išryškino tas problemas, su kuriomis teks susidurti šioje naujoje Euro, Europos ir Centrinės Amerikos regionų integracijoje. Ačiū. Uh, Baigėme klausimus, dabar suteiksiu uh, mūsų, žodį mūsų pranešėjų, kuris yra nuolatinis pranešėjas santykiams su Centrinė Amerika ir jis yra taip pat pranešėjas ir dėl šio susitarimo, asociacijos sutarties sutarties, kuri yra visapusiškas laisvos priekybos susitarimas. Kaip sakė komisaras, tai yra šio susitarimo esminis elementas. Prašau žodis Jums diskusijoms apibendrinti. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisarė, aš taip pat manau, kad šitas susitarimas yra labai svarbus iš įvairiaus požiūrio. Tačiau po to, kai buvo pasirašytas susitarimas ir parlamento svarstymų praėjo labai daug laiko. Žinoma, nebūtinai turime manyti, kad šitas susitarimas turės neigiamų pasiekmių, tačiau, pavyzdžiui, su Peru pasirašytas susitarimas turėjo daug uh, E, blogesnių pasiekmių. Todėl mes turėtume lankščiai vertinti šitą susitarimą su Centrinė Amerika. Ekonomikos mokykla parengė atitinkamą tyrimą Business Europe, pritarė šiam susitarimui ir mano, kad jis bus naudingas ES įmonėms, kad bus uh, didinamis užimtumas ir pačioje Europoje. Todėl aš pritariu komisarui ir manau, kad strategija prekyba augimui skatinti pasiteisint ir, ir bus naudinga ir prekybos partneriams, ir Europos ekonomikai. Taip pat buvo kalbama ir apie tam tikrus pakeitimus ISP plus Manyčiau, kad reikėtų kuo greičiau ratifikuoti šitą susitarimą. Jis naudingas ne tik tai Europai ir jisai, nors ir net lieps visų mūsų lūkesčių, vis dėlto bus naudingas ir centrinėje, centrinėje Amerikoje. Todėl mes turėtume pasistengti kuo greičiau ratifikuoti šį susitarimą. Kolega Moreiro abejojo dėl žmogaus teisų apsaugos nuostatų įtraukimo į šios susitarimus, tačiau, žinoma, visko negalima vienu metu pasiekti ir numatyti. Kita vertus, reikia pripažinti, kad šiame regione situacija palengva gerėja. Yra numatyta susitarime ir žmogaus teisų apsaugos nuostata ir aš manau, kad ji padės gerinti situaciją visame regione. Taip pat esu sitikinęs, kad šitas sustarimas bus naudingas gerinant darbuotojų padėtį Latinų ir Centrinėje Amerikoje. Yra teigiama, kad ES įmonės numato geresnės galimybės darbuotojams įmonėse, kurios yra įsikūrusios Centrinėje Amerikoje priešingai negu vietiniams gyventojams. Aš manyčiau, kad iš esmės socialinės ir darbo sąlygos pastoviai gerės Centrinėje Amerikoje. Pane Rafekas iš Ramesos įmonės. Iš tikrųjų, atsinaujinančių energijos šaltinių sektoriui atsiveria plačios galimybės, o atsinaujinant patys energijos šaltiniai yra labai e, progresyvi verslo šaka. Taip pat labai svarbu užtikrinti tarpusavio sąveiką, galvojant apie verslą šiame regione. Aš manyčiau, kad šiame e, energijos gavybos sektorija yra puikios galimybės plėsti verslą ateityje. Taip pat buvo minėta, kad šitas susitarimas vaisių, daržovių, riešutų prekybos rytyje turės ypatingą vaidmenį. Buvo kalbėta apie Kostariką, Ir reikėtų priminti, kad buvo dėmesys telkiamas ne tik tai į žemės ūkio produktus, bet ir mikroschemos buvo pradėtos gaminti toje šalyje. Taigi ekonominis potencialas yra didžiulis ir yra daugybė galimybių diversifikuoti savo ekonomiką. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad esu įsitikinęs, jog šitas sustarimas suteikia daugiau galimybių stiprinti socialinę sanglaudą šiame regione. Dėkoju pirmininkui, dėkoju visiems šios diskusijos dalyviams. Dėkoju svečiams, nepriklausomiems ekspertams, kalbėtojams, taip pat ekspertams iš Centrinės Amerikos mes didžiuojame savo gebėjimu išklausyti kolegų, suinteresuotų šalių, taip pat verslo ir prekybos partnerių. Taigi mes galime užtikrinti pakankamą lygio skaidrumą. Dėkuoju Jums už pasisakymus, už uh, Jūsų situacijos vertinimą ir taip pat už Jūsų išreikštą nuomonę šio susitarimo adresu. Taigi baigėme diskusiją šiuo klausimu ir žvelgėme į kitą darbuotojas klausimą. 32 darbuotojas klausimas. Please, uh, those who are leaving the room. Uh... Prašyčiau visų, kurie norite išeiti iš salės, tą padaryti kaip galima greičiau kadangi šiandieną mums dar yra likę daug darbo. Please, uh, distinguished guests. Uh, Gerbiami svečiai, mes jūs pakvietėme pasisakyti, o ne likti salėje visą posėdį. 31 no le toca? 32. Yeah, 31. 31 ah. is in dossier de okay. legislativo yes, yes. implementation. Yes. Thank you. <laughs> Please do not take advantage of my soft and weak voice. Kolegos, žinau, kad kalbu tyliai, bet prašyčiau manęs paklausyti. Taigi, ar jūs pasiruošę 31 darbo tvarkės punktui? Tęsime ES ir Centrinės Amerikos asociacijos susitarimo klausimą, tačiau šį kartą kalbėsime apie dvišalės apsaugos sąlygas numatytas šiame susitarime. Tai yra teisėkuros darbas tik ES kontekste. Mūsų pranešėjas ponas Jorgas Lachtfridas ir netrukus suteiksiu jam žodį. Žodis jums. Pristatykite klausimą. Thank you, thank you very much, Mr. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu kiek galėdamas trumpiau. Nors paprastai kolegos, kai sako, kad kalbės kaip galėdami trumpiau, kalba labai ilgai, bet su mani bus kitaip, nes aš jau kolegoms beveik viską pasakiau, ką norėjau pasakyti. Ankstesnėse diskusijose tik iš tiesų galėsiu kalbėti trumpai. Taigi, ties ko susitelkiau. Manau, kad reikia ieškoti apsaugos ypatingai mūsų gamintojams dirbantiems labiausiai nutolusiuose regionuose. Ir dėl to labai atidžiai klausiausi įvairiausių pasiūlymų, kuriuos pateikė agrikomitetas. Ir taip pat stengiausi užtikrinti Europos parlamento teisės ir pareigoti komisiją mums daug dažniau suteikti informaciją apie esamą situaciją. Taigi tai yra tokie du tikslai, kurie pakankamai nesunkiai įgyvendinami ir visai neprieštaringi. Taip pat galime klausti, ar e, tokia apsauga dera su e, saugiklių nuostata Safeguard Clause, bet manau, kad taip, nes mes juk siekiame ne tik tai apsaugoti verslo interesus, bet ir darbuotojų interesus. Dažniausiai šie du tikslai vienas kitam neprieštarauja, bet to norime užtikrinti interesus visų darbuotojų susijusių su šiuo susitarimu. Taip pat stengiausi atsižvelgti į smulkės įmonės, į ūkininkus, gaminančius ekologiškus produktus ir taip pat dirbančius pagal fair trade, sąžiningos prekybos principus. Tad dabar ketinu pateikti keletą pakeitimų tą linkme. Juose kalbėsiu apie vandens suvartojimą, nes tai yra taip pat labai svarbus klausimas. Kiek žinau, yra rezoliucija, gal net labiau pareigojantis dokumentas iš jungtinių tautų pusės ir manau, kad galėtume pasinaudoti to dokumento tekstu ir savo dokumente, kadangi atrodo, kad vandens suvartojimas yra labai svarbus klausimas ypatingai Centrinėje Amerikoje. Dėl pranešimo oficialiosios dalies Pakeitimus galima pateikti iki balandžio 16 dienos, po to 25 arba 26 balandžio dieną vyks pakeitimų svarstymas ir komitete bus balsuojama ir tvirtinama gegužės e, pabaigoje ir planuojama plenarnėje sesijoje e, pranešimą svarstyti birželio mėnesį. Be abejo, viskas priklausys nuo to, kaip sklandžiai vyks darbas. Ir aš laukiu pasiūlymų iš gerbiamų kolegų. Dėkui. Um. Ačiū, Jorgai. Ar būtų norinčių pakomentuoti, pateikti savo pastebėjimus? Ponas Klarkas iš komisijos. Ponas Muller pirmą kalbės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu apie bendruosius klausimus, o mano kolega apie klausimus susijusius su bananų importu. Be abejo, kalbėsime apie pono Leichtfrido pranešimą. Norime padėkoti jam už jo parengtą pranešimą ir už visą atliktą darbą. Taip pat džiaugiamės pagrindiniu principu, kurio remiantis buvo parengtas šis pranešimas, tai yra, kad atskaitos taškas yra Korejos e, apsaugos reglamentas, atliekantis panašų tikslą. Mm, pakeitimai buvo pateikti, jie gali būti suskirstyti į keletą kategorijų. Vieni iš jų e, prašo iš komisijos daugiau informacijos, kiti pakeitimai yra labiau susiję su socialiniais klausimais. E, su darbuotojų teisėmis, taip pat su darbo sąlygomis ir panašiais klausimais. Taip pat yra pateikiami pakeitimai, kurie yra e, labiau susijęs su Europos parlamento vaidmeniu ir sprendimų prieimimo procesu. Ir taip pat um, kiti pakeitimai kalba apie bananų importo stabilizavimo priemonės gyvendinimą. Ponas Leifridas uh, paminėjo savo pranešime, uh, kad jis siekia kiek galima didesnio panašumo su Korejos modeliu. Korejos dokumentas buvo išnagrinėtas gana išsamei. Taip pat tose diskusijose buvo daug dėmesio skirta socialiniams ir aplinkosauginiams klausimams. Ir pakeitimai, kurie yra susiję su socialiniais aplinkosaugos ir darbo klausimais, galėtų būti sėkmingai integruoti į tekstą. Kiti Gi pakeitimai daugiausia dėmesio skiria parlamento vaidmenį gyvendinant šią priemonę. Taip pat buvo pasiektas konsensusas, kad pakeitimai negali prieštarauti ES prisimtiems įsipareigojimams pagal laisvosios prekybos susitarimus. Ir mes manome, kad toks konfliktas egzistuoja, kalbant apie pakeitimus skirtus bananų importo stabilizavimo priemonės, bet mano kolega apie tai kalbės daugiau. Kai kurie pakeitimai, jeigu jie bus patvirtinti, sukurs papildomą naštą ES institucijoms, lyginant su tais įpareigojimais, kurie yra numatomi pagal Korejos modelį. Tad turime atsižvelgti į tokių pakeitimų galimas pasiekmes. Vienas iš tokių pakeitimų galėtų būti 14 pakeitimas, kur kalbama apie pramonę, taip pat apie prievolės pateikti informaciją apie darbo sąlygas. Tokių nuostatų nėra numatoma pagal Korejos modelį. Ir taip pat yra kitų pakeitimų, kurie, jeigu jie bus patvirtinti, sukurs labai didžiulę administracinę naštą ne, tiek komi ne tik komisijai, bet ir ekonomikos veikėjams. Tai yra pakeitimai e, kalbantis apie ataskaitų teikimą. Yra tam tikros stebėsinos e, aspektus tokius e, įpareigojimus turėtų užtikrinti ekonomikos veikėjai. Ir nėra protinga tokius pareigojimus numatyti dabar, kai a, apskritai visų ekonomikos veikėjų ištekliai yra tokie riboti. Aš į detalės dabar nesileisiu, bet be abejo esame pasirengę viską aptarti. Ponas Glai dabar kalbės apie bananų importo stabilizavimo priemonės dalykus. Ačiū pirmininkė. Mano pastabos yra susijusios ir su laisvu priekybos sustarimu su Kolumbija ir Peru. Turime nepamiršti, kad stabilizavimo priemonė mechanizmas yra tam tikras saugiklis, kuriuo galime pasinaudoti, jeigu destabilizuojama yra rinka dėl padidėjusio importo. Mes turėjome su šalimis partnerėmis dėl mechanizmo, kuris būtų lankstus, kuris veiktų sklandžiai ir greitai būtų pritaikomas, greičiau nei standartiški dvišaliai saugikliai, tai iš, iš ankstinio perspėjimo mechanizmas per perinamąjį laikotarpį. Mano kolega priminė labai reikšmingą principą, dėl kurio, aš manau, visi sutarėme, būtent, kad reglamentas negali prieštarauti tekstui ir tie įsipareigojimai, kur, kur, įsipareigojimams, kuriuos prisėmė pagal laisvos priekybos sutartį, dėja toks konfliktas atsiranda su pakeitimais, pagal kurį bananų mechanizmas tampa privalomu automatiškai pritaikomu tuo metu, kai kiekiai išauga iki, ta, iki tam tik, tikro lygio. Tai reiškia, kad iš naujo turėtų būti pradėdam, pradedamos dėrybos dėl laisvos priekybos sutarties, tai yra neįmanoma. Iškyla ir antra problema, reikia laikytis įsipareigojimų pagal PPO ir Ženevos sutartį dėl priekybos bananais ir sutartį dėl ja, su JAV Ir ES gali taikyti tokį režimą tik tam tikrais atvejais ir tokie saugikliai, tas automatiniai saugikliai numatyti pakeitimuose iškraipo de facto kvotą ir tai pakenks santykiams su tomis šalimis. Dėl to, ponė pirmininkė, aš kreipiuosi į INTA komitetą, kad nebūtų patvirtinti pakeitimai, kurie prieštarauja laisvos priekybos susitarimams arba tartutiniams susitarimams, kur yra numatyta netaikyti kvotų bananams. Mes suprantame, kad bananas yra jautrus produktas ir tai atsispindi daugelį pakeitimų, kurie yra pasiūlyti. Tas jautrumas į jį mūsų vertinimo buvo visapusiškai atsižvelgta, dėl to, kad priekyba nebuvo liberalizuota pagal laisvos priekybos sutartis, tiesiog buvo sumažinti tarifai 75 eurai tonai iki 20 metų. Tokia yra numatyta apsaugos priemonė ir mechanizmas dar šalia to yra numatytas tam, kad būtų užtikrinamas stabilumas perinamojo laikotarpiu. Pirmininkė, dar viena pastaba. Kai kurie kiti pakeitimai, juose yra siūloma, kad piniginės kompensacijos turėtų būti numatytos mūsų gamintojams ES, pritaikius laisvos prekybos sutarčių įsipareigojimus. Vėlgi turime nepamiršti, kad kompensacijos Europos bananų gamintojams buvo įtrauktos į šeštųjų metų bananų bendros rinkos organizacijos reformą. Į tai ketinama atsižvelgti ir pasirašant naujas laisvos priekybos sutartys ir būtent buvo ir susitarta tuo pagrindu, taigi net negalime įsivaizduoti, kaip galėtumėme pateisinti kompensacijas bananų augintojams dėl šių ar kitų tarptautinių dėrybų. Ačiū pirmininkė. Ačiū kolegai Clark. Norėčiau suteikti žodį pranešėjai, tačiau prieš tai pasiteirausiu. Dešimtajame straipsnėje komisija pasiūlė tekstą, kur kalbama apie e, rimtą padėties pablogėjimą. Ar komisija galėtų paaiškinti, ką reiškia šita e, e apibrieštis, ką reiškia rimtas padėties pablogėjimas? Ačiū pirmininkė. Šitos savokos e, e, rim, šitos savokos yra paimtos iš PPO organizacijos atitinkamo susitarimo ir tos apibrieštys turi labai konkretų turinį. Mes tiesiog pažodžiui perkelime šitą tekstą ir vadovaujamės tą teismo, tuo teismo aiškinimu, kuris buvo pateiktas. Of, uh, terms, the... Yra, yra uh, rimtas pažeidimas arba rimtas padėties blogėjimas. Tai yra savokos, kurios yra vartojamos uh, Taigi e, rimtas pažeidimas galbūt nėra tokia griežta savoka lyginant su e, dideliu padėties pablogėjimu. Todėl galbūt reikėtų atsižvelgti į labai nedidelės įmonės, nedidelius gamintojus, kurie yra tiesiog apibriežti labai gerai pasaulinės prekybos organizacijos atitinkamuose nuostatose. Pranešėjas. Ačiū, pirmininkė. Peta tai definicija. Dėl tų apibrėžimų, manyčiau, nereikėtų prieštarauti komisijos atstovui. Iš tikrųjų, pasirinktas teisingas variantas. Žinoma, Dėkoju Jums už komentarus, tačiau kita vertus bus pateikta daugiau pakeitimų siūlymų ir mes turėsime apsispręsti, juos atžvelgti arba ne. Pirmiausia, atsakyčiau į būtinybę atsižvelgti į darbo sąlygas. Žinoma, atsižvelgti į darbo sąlygas reikėtų, ko gero, įdėti pakankamai daug pastangų, tačiau tos pastangos pasiteisint, kad, kadangi žmonės dirbantieji to nusipelno, bet to reikėtų prisiminti, kokią naudą atneštų žmonių veikla. Atsakant į klausimus susijusius su bananais. Aš manau, žinas, kodėl komisija nėra patenkinta tam tikrais pakeitimų siūlymais. Dėl jų galima diskutuoti, tačiau jeigu mes susitarsime, kad dėrėsimės O jeigu susidarėję ir priimsime tam tikrus sprendimus, tai mes esame įstatymų leidėjas ir reikės taiksyti su mūsų sprendimais. Taigi balandžio 16 diena, 12 valanda yra terminas pateikti pakeitimus. 32. Implementation of the... Toliau 32 darbo atvarkės punktas ES ir Kolumbijos bei Perų prekybos sustarimo dvišalės apsaugos sąlygos ir banano importo stabilizavimo priemonės gyvendinimas. Berntas pranešėjas. Fuzits. Ačiū pirmininkė. Tai panaši tema, panašus teisėkūros aktų paketas, kaip ir kalbant apie ES ir Centrinės Amerikos susitarimą situacija iš esmės panaši į tą, kurią pristatė kolega Jork Leichtfield. ES pateikė teisėjų kūros aktų paketą, kuriame taip pat numatomos panašios priemonės kaip ir susitarime su Pietų Koreja. Parlamentas, kolega Salba ir aš sutarė, pritarė tam tikroms nuostatos, kurios būtų kelto, perkeltos į šį susitarimą iš susitarimo su Pietų Koreja. Tačiau reikėtų paminėti keturias sritis. Pirma, atsakyti į klausimą, ar dėl to, kad šitas susitarimas yra kelia daug abejonių visuomenėje, reikėtų pagalvoti apie dialogo sustiprinimą su pilietinė visuomenė. Todėl ten, kur kalbama apie šio susitarimo pasiekmes, reikėtų numatyti organizuotą dialogą su pilietinė visuomenė. Šit, su tuo klausimu susijęs ir kitas aspektas pavyzdžiui, kas teiks konsultacijas komisija dėl to, ar reikia pradėti tyrimą. Susitarime su Pietų Koreja įtraukėme savoką suinteresuotos šalys ir numatėme įvair labai platų uh, suinteresuotų šalių spektrą. Tai yra ekspertai, profsąjungos ir kitos suinteresuotos šalys. Aš manyčiau, kažką panašaus reikėtų numatyti ir šiame susitarime, kad būtų visiems aišku, jog pilietinė visuomenė taip pat gali imtis iniciatyvos, jeigu galimos tam tikros neigiamos pasiekmes pilietiniai visuomeniai vartotojams. Taip pat reikėtų atsakyti klausimą, ar veiklos galėtų imtis ir parlamentas. Kai buvo pasirašomas sutarimas su Pietų Koreja, šiuo klausimu labai intensyviai diskutavome. Aš manyčiau, kad mes, būdamas įstatymų leidėjas, taip pat imsimės tam tikrų nuostatų leidžiančių įteisinti mūsų iniciatyvą. Kitas klausimas dėl kriterijų. darbo sąlygos, socialinės sąlygos, socialinė aplinka yra labai svarbus vertinant galimą neigiamą poveikį. Tos nuostatos bus suformuotos ketvirtajame straipsnėje. Ir penktas dalykas tai, kas neatsispindėjo susitarime su Pietų Koreja. Tai yra metinių ataskaitų prievolė. Labai svarbu įvertinti, ko buvo pasiekta po to, kai įsigaliojo susitarimas. Reikės komisija įvertinti, ar buvo laikomasi susitarimo nuostatų. E, Liepos mėnesį bus pateikta pirmoji ataskaita dėl to, kaip įgyvendinamas sustarimas su Pietų Koreja. Ir būtent ši ataskaitos dalis tiesiog nepateko į komisijos dėmesio centrą, Aš atkreipiau dėmesį į tai, pateikdamas 18 pakeitimo siūlymą ir dar kartą grįžtant prie bananų. Mano pakeitimuose nesispindi jokios automatinės nuostatos arba taisyklės ir todėl komisija apie tas nuostatas nekalbėjo, tačiau aš manyčiau, kad vis dėlto reikėtų numatyti tam tikrus kontrolės ir stebėsenos mechanizmus. Tačiau iškyla ir dar vienas klausimas susijęs su 24 pakeitimo siūlymu. Jau dviejį metai mes kalbame apie kvotas ir atitinkamas priemonės bananų importo reguliavimo srityje. Ir jeigu mes, jeigu nesikeis importo kiekiai, tai tuo met tas dviejų metų laikotarpis tiesiog bus nebereikalingas. Dėl tos prieš, priežasties aš pateikiau 24 pakeitimo siūlymą, siekdamas, kad prieimus uh, šitą teisėkūros akto pasiūlymą būtų išspręstas ir kvotų klausimas. Dėkuoju. Dėkuoju, Berntai. Ar būtų dar norinčių pasisakyti? Šešėliniai pranešėjai Pablo Zalba, Catherine Helmut. Niekas? Pablo Zalba. Ačiū. Dėkoju Berntai tau už visą atliktą darbą. Aš manau, kad buvo atliktas tikrai neblogas darbas. Dėl bananų mechanizmo. Aš manau, kad abu, abiejose pranešimuose yra, yra atsižvelgta yra ir į Žemės ūkio komiteto nuomonę. Tačiau yra ir pakeitimai minimi, konsultacijų procesas, 13 punktas, bananų mechanizmas, tie pakeitimai turės būti pritaikyti. Taip pat yra Berntlange pakeitimas keisti kiekius, kurių pagrindų yra aktyvuojamas mechanizmas. Aš manau, 24 pakeitimas prieštarauja e, susitarimui, tačiau mes jį dar panalizuosime. Dabar kalbant apie dvišalį straipsnį, čia dėl to irgi kyla nemažai ginčių. Uh, pakeitimo tikslas yra saugiklių straipsnį susijęti su skyriumi dėl tvarios priekybos. Aš nematau, kad sau, nemanau, kad saugiklių straipsnis yra tinkama vieta tiems klausimams aptarti ir vietoje arbitražo mechanizmo Aišku, arbitražo mechanizmą turėtumėme naudoti, tačiau aš bandau abu pranešimus e, vertinti vienu metu, nes nežinau, ar mes bendrai aptarėme tuos pranešimus, ar atskirai, aš tiesiog noriu juos kartu aptarti. Yra Kolumbija, Peru, šeštasis pakeitimas, kur kalbam apie žmogaus teisės, socialinės teisės, užimtumo teisės ir aplink, aplinkosauginius klausimus. Mano manimų saugiklių straipsnis nėra tinkama vieta, kur būtų galima aptarti šios klausimus. Susitarimas, kaip jau kalbėjome, turi ir konkrečias nuostatas, kur kalbam apie žmogaus teisės. Taigi žmogaus teisės jau yra įtrauktos. Aišku, gal apie tai dar galime ir plačiau padiskutuoti. Yra pakeitimų, kurių tikslas įtraukti informaciją metinėse ataskaitose apie ekologiškų produktų naudo, vartojimą ir priekybą bei sąžiningos e, priekybos srautus. Manau, kad sudėtinga būtų pritarti tokiam pakeitimui, tačiau galime dar apie tai padiskutuoti. Dėl suinteresuotų šalių nemanau, kad e, komisijos suinteresuotų šalių apibrieštis reikalauja išvardinti tas suinteresuotas šalis. O dėl priežiūros mechanizmų, čia pagrindinė mintis yra kontroliuoti ir darbo sąlygas, socialinių priekybinių partnerių darbo sąlygas. Vėlgi manau, kad turėtumėme kalbėti apie atitinkamas sutarties nuostatas, kur apie tai kalbama. Darbo užimtumo sąlygos. Čia vėlgi nereiktų sunkinti situacijos tiems, kurie teikia paraiškas ir tiems, kurie dirba komisijoje. Reiks, aišku, dar panalizuoti situaciją ir pateisinti komisijos sprendimą, dėl to procedūra bus dar sudėtingesnė ir nemanau, kad ta procedūra bus lanksti ir lengvai pritaikoma. Tiesiog komisijai bus labai sudėtinga apibendrinti tas e, inspekcijas, tuos patikrinimus, parašyti atitinkamas um, ataskaitas. Mes norime kuo galima greitesnio proceso, kad e, procesas įvyktų kuo galima sklandžiau, kad jisai būtų pritaikomas uh, kiek galima greičiau. Ir dabar komisijos dokumente turime pakankamai informacijos, net yra įtrauktas aspektas dėl informacijos pateikimo apie darbo sąlygas. Gal tuo klausimu galėtumėme parengti konstatuojamąją dalį. Na, norėčiau dar padėkoti pranešėjams už puikiai atliktą darbą. Esame atvirai nusiteikę aptarti problemas, kurios nėra išspręstos ir esu įsitikinęs, kad dialogo būdu mums pavyks įveikti kliūtis ir nesutarimus. Ačiū. Ponas Šolcas. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš labai trumpai. Taip pat noriu padėkoti pranešėjai už tokį puikų bendradarbiavimą. Ir manau, kad jo patirtis e, stebėsenos grupėse labai pravertė. Turiu vieną pastebėjimą dėl abiejų susitarimų, tiek Centrinės Amerikos, tiek dabartinio susitarimo mūsų svarstymo. Manau, kad reikėtų įtraukti labai aiškias nuostatas dėl žmogaus teisių, darbo teisių, aplinkosaugos klausimų, nuostatų įgyventinimo mechanizmą, nes išklausęs visų diskusijų dėl centrinės, sutrimo su centrinės Amerikos valstybėmis, manau, kad būtina atsižvelgti į pilietinės visuomenės NVO ir kitų veikėjų nuogastavimus. Ir tam, kad sustarimai būtų jiems suprantami ir sėkmingai gyventinami, to reikėtų. Dėkoju, ponia Klarkai. Jūs minėjote, kai kalbėjote anksčiau, situaciją dėl kvotų. Gal galėtumėte paaiškinti? Būdavo e, cukraus kvotos, kitų produktų kvotos, dabar ir bananams yra numatomos kvotos. Atrodo, kad čia karas vyksta dėl to. Ar nebus tokia situacija, e, kad mm, pasaulio prekybos organizacija mus paduos į teismą dėl tų kvotų. Dėkoju pirmininkė, ačiū už klausimą. Kalbėsiu paprastai. Yra įpareigojantis dvišalis susitarimas su pasaulio prekybo organizacija netaikyti kvotų bananams ir pereiti tik tai prie tarifų režimo bet pasiūlyti pakeitimai e, apsaugos sąlygos taikymą privers, paverstų privalomų ir tarifai bananams turėtų būti padidinti pasiekus tam tikrą produkcijos kiekį. Man atrodo, kad tai yra e, tolygų kvotoms. Ir kadangi to turime vengti, su savo partneriais turime laikytis įsipareigojimų pagal mūsų susitarimą. Tai dėl to ir manau, kad toks pakeitimas kurtų problemų. David, Mr. David. Yeah, David. Thank you very much, Chair. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau šiek tiek iš kito kampo pažvelgti į šį klausimą, kadangi kalbame apie dvišalės apsaugos sąlygas bananų importo kontekste, norėčiau taip pat pasisakyti. Vis pirma, noriu padėkoti ponui Bertui Langiai už atliktą darbą. Pranešime tikrai atsispindi jo žinios šiuo klausimu. Taip pat jaučiasi jo atsidavimas savo darbui bet noriu grįžti prie to, ką prieš minutę sakė kolegos. Kai kurios pranešimo dalys, kai kurios jo pastraipos turėtų būti įtrauktos į kitą pranešimą, ne į šį skirtą dvišalį apsaugos sąlygai. Tai turėtų būti įtraukta į pranešimą, kur kalbėtume apie laisvą prekybą iš esmės. Manau, kad ten būtų daug deramesnė vieta tokioms teksto pastraipoms. Reikėtų renkti savo pranešimus savo komiteto kompetencijos rytyje. Taip pat pritariu tam, kas sakė ponas Šulc. Ir kai Aš renksiu savo pranešimą, taip pat turėsiu tai galvoje. Aš nusivylęs, kad nieko nepasakė šio klausimu komisija, tačiau mes dar turėsime progos pasikalbėti su komisija. Dėl tvarumo skyriaus. Šiame pranešime siekiama nustatyti ar šito tvarumo skyriaus nuostatų pažeidimas galės turėti tam tikrų pasiekmių ES užsienio prekybai. Neatsižvelgiant į situaciją Kolumbijoje, į kitus dalykus, čia telkiamas dėmesys į prekybos santykius ES. Aš, žinoma, sutinku su tuo, kad kitus klausimus turėtume aptarti Davido pranešime, tačiau vis dėlto reikėtų pagalvoti, kas atsitiks, jeigu per daug bus pagaminta anglies e, e, ir tas pervišis bus dempingo kainomis parduodamas į Europą. Taigi reikėtų pagalvoti apie papildomus kriterijus, tačiau, kaip ten bebūtų, tuos pakeitimus reikėtų išsamei išnagrinėti. Um, Ačiū, Bent. um... Bentai. Galtinis pakeitimų pateikimo terminas vėlgi balandžio 6. Ačiū. Trisdešimt trečiasis darbo atvarkės punktas priekybiniai susitarimai tarp ES ir Kolumbijos bei Perų kitos dalies. Davidas yra pranešėjas. Man atrodo, čia įvardinta, kad yra pirmasis keitimasis nuomonėmis, tačiau tikriausiai prisimenate, ponė pirmininkė, kad numatėme, kad šiame posėdyje išklausysime Londono ekonomikos mokyklos nuomonės. Nes klausimuose tas nebuvo padaryta ir atidėjome kitam posėdžiui, kad e, Londono ekonomikos mokykla pristatytų savo studiją, mes visi esame jau skaitę. Norėtumėme dar kartą jiems padėkoti už tokią išsame studiją. Manau, kad e, aptarėme jau daug dalykų ir aš pats aptariau uh, nemažai dalykų, kuriuos norėjau pakomentuoti. Visi žinome, kad tai yra politiškai labai aktualus klausimas. Dauguma priekybinių skyrių nesukuria tiek problemų, kiek anksčiau, kitų laisvų, laisvos priekybos starčių atveju. Aišku, visas parlamentas yra susirūpinęs dėl žmogaus teisų, socialinių teisų, darbo teisų, tvaraus vystimosi ir kitų dalykų. Aš tikrai apie tai užsiminsiu. Ir dar vienas dalykas, kurį reiktų pabrėžti, netgi prieš pristatant pranešimą, nes jūs, pirmininkė, geriausiai tikriausiai žinote tuos dalykus, nes jūs ketinate pasiūlyti žodinį klausimą plenariniam posėdžiui ir mums reiks pasirūpinti, kad ateityje būtų vyktų stebė, stebėsena, kurią galėtumėme pasitikėti. Ir kad mes aiškiai galėtumėme pasakyti, ką turėtų daryti ta stebėjimo komisija, kai įsigalios susitarimas. Uh, Žinome, kad viena iš valstybių keičiasi situacija, nauja apsaugos prie, programa yra kelių šimtų milijonų dolerių numatyta, kuri yra vis dar gan, kuri yra gan sėkminga. Tačiau nei meras, nei, nei merai, nei miestų tarybos, nei žurnalistai, niekas nėra apsaugoti valdžios pagal tą apsaugos programą. Klara Lopes, opozicijos e, lyderė, klausimuose, kurie buvo surenkti pono Šulco, sakė, kad pažanga jos šalyje buvo padaryta, yra nemažų pokyčių atėjus į valdžią prezidentui Santos, tačiau aš norėčiau, kad kolegos pasiskaitytų Human Rights Watch ataskaitą, kurią miniu savo pranešime, taip pat ir e, e, JAV kongres, kongreso dokumentą. Kaip žinote, laisvos priekybos sutartis tarp Kolumbijos ir JAV turėtų įsigalioti spalio mėnesį. Tai sutaps ir su mūsų e, planuojamu balsavimu plenarinėme posėdėje. Dar keletas dalykų. Mes akcentuojame štai kokius dalykus. Pranešime akcentuojame naują nuosavybės atkūrimo įstatymą ir norėtumėme, kad jį patvirtintų atitinkamos institucijos. Taip pat informuojame parlamentą, kad priekybos ministrų, sus, tiksliau, ambasadorių Koreper susitikime buvo uždegta žalia šviesa pasirašymui valstybėse narėse. Man atrodo, nuo gegužės 14 iki 28 dienos įvairiose tarybose e, bus aptariamas tas e, dokumentas ir po to komisija pasirašys ir du nauji partneriai pasirašys birželio mėnesį, tai šiek tiek vėliau nei buvo numatyta pradžioje. Dėl to siūlomas e, šiek tiek kitoks darbų grafikas ir šiam pranešimui. Nors vis dar manome, kad galėtumėme balsuoti plenarnėme posėdėje rugsėjo mėnesį. Atsiprašau, jei per ilgai kalbėjau. Ačiū, Davidai. Siūlyčiau, kad e, išklausytume informacijos apie tą Londono ekonomikos mokyklos parengtą tyrimą, kad galėtume susipažinti su ekonominiais aspektais, taip pat tvaraus vystimos aspektais. Jūs tą studiją turite prieš akis ir ekonomikos mokyklos atstovas pateiks informaciją, po to jūs galėsite klausti. Dėkoju, pirmininkė. Vėlgi, tai buvo kolektyvinė studija, aš tiesiog apibendrinsiu jos rezultatus. Stengsiuosi paminėti svarbiausius aspektus, kadangi ataskaitą jau esate matę. Visų pirma, tai nėra susitarimas tarp dviejų regionų. Europos Sąjungos e, tikslas toks buvo, bet sutarimas toks nėra. Ir greičiausiai tai yra dėl to, kad yra nesutarimai tarp pačios Kolumbijos ir Peru, kurie nori dėrėtis atskirai su savo prekybos partneriais ir taip pat dėl Bolivijos ir Ekvadoro, kurie turi savo atskirą prekybos alijansą. Ekvadoras dabar svarsto galimybę pradėti dėrybas, atverti savo rinkas, tad situacija gali pasikeisti. Ir kadangi tai yra daugia šalis susitarimas, tai nemanau, kad regioninė integracija nuo jo kažkiek nukentės. Manau, kad nenukentės. Dėl ekonominio poveikio gerovė E, žmonių pagerės, bet nelabai e, žymiai į detalės nesileisiu. E, tai sutarimas numato prieigą Europos eksportuotojams, ypač Kolumbijoje, Peru taip pat, bet ne tiek. Taip pat gali būti naudos, kurią patirs ES paslaugų teikėjai, nes iki šiol e, Peru ir Kolumbija rėmėsi GATS įsipareigojimais, kurie apribojo ES paslaugų teikėjų prieigą prie jų rinkų. Taip pat e, sutarimas neprieštarauja pasaulio prekybos organizacijos taisyklėms. Kaip sakiau, rinka nėra labai didelė Peru yra 42, Kolumbija 43 vietoje e, pagal eksporto mastus, ES eksporto mastus, bet e, galima teikti, kad e, iš esmės ir sustarimas neprieštarauja ES politikai dėl prekybinių sustarimų dėrybų su pagrindinėmis stambiausiamis pasaulio rinkomis. Pagrindiniai konkurentai JAV, Kanada, taip pat Kinija, jos taip pat e, derasi dėl dvišalių susitarimų. Kinija su Peru derasi ir labai įdomu pažvelgti į tą susitarimą. Jis apima prekes, paslaugas, intelektinę nuosavybę, taip pat ir geografinės nuorodas, taip pat investicijas ir taip pat investicijų apsaugą. Ir jeigu Kinija jau derasi dėl panašaus sustarimo su Peru ir jeigu sugalvotų pradėti darybas dėl tokių dokumentų su kitomis regiono šalimis, tai tikrai sustiprintų jų prieigą prie šio regiono rinkos. Dėl pusiausviros tarp naudos ir kaštų. Kokia nauda bus Kolumbijai ir Peru? Kaip žinoma, abi šalis jau taiko nulinius tarifus pagal GSP, sistemą, bet e, bananų ir krevečių sektoriuje e, bus dar didesnis liberalizavimas užtikrinamas po šio susitarimo. Tai taip pat turėtų reikšti Europos e, importuotojų apsaugą tarifų prasme. Dėl Kolumbijos ir Perų politinių prekybos politikos pakeitimų, tarifai bus liberalizuojami. Dėl to sudėrėjus jautriausias yra pieno sektorius. Jis taip pat yra minimas šiame susitarime. Ir pagal susitarimą veiks dabartinė sistema. Dėl paslaugų Kolumbija ir Peru e, netaikė susitarimo e, sveikatos ir socialinių paslaugų sektoriui, taip pat vandens, vandens, vandens sektoriui. Šios valstybės jau turi kitų laisvos prekybos susitarimų, kurie užtikrina finansinių rinkų integralumą šiuose šalyse. Taip pat numatomas liberalizavimas kapitalo judėjimo srityje. 117 straipsnėje yra vis tik numatomas kapitalo judėjimo kontrolė išskirtinėmis aplinkybėmis. Galiausiai yra numatomos horizontalios išimtis Kolumbijai ir Peru, pagal kurias yra suteikiama teisė numatyti ir taikyti tam tikras priemonės e, socialiai pažeidžiamoms mažumų arba etninių mažumų grupėms. Sustarimas, kaip sakiau, yra labai išsamus. Jis apima SPS, TBT, viešųjų pirkimų sektorius, kaip ir susitarime su Centrinės Amerikos valstybėmis. Dėl intelektinės nusavybės teisų šis klausimas buvo labai opus darybų metu. Dokumento tekste nėra atspindimas mūsų pirminis pageidavimas, buvo pasiektas kompromisas dėl penkerių metų, tai yra šiek tiek trumpiau negu pageidavo Europos Sąjunga ir taip pat buvo numato, numatytas lankstumas E, labiau palankus e, Kolumbijai ir Peru dėl žmogaus teisų ir tvarios plėtros. Kaip Centrinės Amerikos atveju yra numatomos standartinės žmogaus teisų apsaugos taisyklės, tai yra teigiamas aspektas, teigiamas dalykas. Tai reiškia, kad e, vyriausybės turės laikytis tokių žmogaus teisų apsaugos taisyklių ir taip pat turės užtikrinti, kad įsipareigojimai, kurie bus prisimti jų valstybių teritorijose, būtų praktiškai gyvendinami. Čia nėra numatomas koks nors konkretus stebėsenos organas, stebėsinti žmogaus teisų taisyklių įgyvendinimą, skirtingai nuo e, sustarimo su Centrinė Amerika bet yra numatomas prekybos komitetas, kuris iš dalies tą funkciją atliks. Ir žmogaus teisų nuostatos turės būti įgyvendinamos. Ir šios nuostatas pažeidus yra numatoma galimybė imtis tam tikrų atitinkamų priemonių, tik tai klausimas yra, kada ir kaip tai bus galima padaryti. Dėl to, ar mm, toks susitarimas užtikrintų nebaudžiamumą žmogaus teisų pažeidėjams. Kai kurie nuogastavo, kad tai būtų. Tačiau tam yra kontrargumentas, kuris teigia, kad atvirkščiai susitarimas kaip tik užtikrintų e, žmogaus teisų didesnę apsaugą regione. Ir kaip jau buvo minėta diskusijų metu, čia pagrindinis klausimas yra veiksminga stebėsena. Toliau dėl tvarios plėtros nuostatų. Čia yra šios nuostatos šiek tiek persidengia su žmogaus teisų apsaugos nuostatomis. Viena vertus yra numatomos e, stebėsenos prievolės, numatomos prekybos komitetui. Jos numato komitetui prievolę ir stebėti žmogaus teisų apsaugą, ypač kolektyvinių sustarimų atveju. Baigdamas dar pasakysiu, kad lyginant su e, sustarimu su Centrinė Amerika, e, teksto patvirtinimas lygiai taip pat bus tik tai pradžia. Svarbiausia yra užtikrinti dokumentą dėl prekybos ir investicijų e, nuostatų, bet lygiai taip pat svarbu bus užtikrinti žmogaus teisų ir tvarios plėtros nuostatų gyvendinimą. Dėkoju už tą išsame informaciją kurioje atsispindi ir galimos pasiekmės, nurodyti ir privalumus, ir trūkumus. O dabar norėčiau suteikti žodį David Martin, o po to suteiksiu suteikti žodį Kristinai. Very... <coughs> Ačiū. Labai trumpa pastaba pranešėjui. Sveikinu jūsų išsakytas mintis ir teisingai sakote, kad uh, Dokumentuose žmogaus teisų straipsnis atrodo labai stiprus, kaip ir Londono ekonomikos mokyklos studija rodo, kad stebėsinos faktiškai nėra šio sustarimo atveju ir man įdomu, ar nepritartumėte rezoliucijai dėl sutikimo procedūros, kur būtų teigiama, kad būtų sustiprinta stebėsena žmogaus teisų e, srityje, prieš įsigaliuojant susitarimui kad būtų įsteigtas atitinkamas komitetas, nors nėra numatytas jis susitarime ir Maroko susitarimas yra vienas pavyzdžių. Su, tas komitetas buvo įsteigtas tik tai įsigaliojus susitarimui, o mes reikalausime, kad abu tie dalykai vyktų vienu metu, kad stebėsinos komitetas būtų įsteigtas įsigaliojus susitarimui. Jis reikalingas dėl to, kad jeigu viskas bus palikta įprastinėms uh, institucijoms, organams, pilietinė visuomenė nedalyvaus žmogaus teisų stebėsenos srityje ir pasirašančiosios šalys ir nustatys, ar yra pažeidžiamos, teisė, pažeidžiamos žmogaus teisės ar ne. Ir tokia situacija mūsų netenkina. Taigi toks straipsnis yra sveikintinas, tačiau jeigu nebus stebėsenos, jeigu nebus įgyvendinimo, tai bus iš tiesų neprasminga ir pagal GPS susitarimą žinome, kad galima nuolatos pažinėti žmogaus teisės ir niekas jokių veiksmų nesijima. Aš iš principo pasisakau už laisvą priekybą, na ir kalbant apie starimą su Kolumbija, jeigu nebus, nepagerė žmogaus teisų padėtis Kolumbijoje, aš tokiam susitarimui nepritarsiu. Ačiū. Šis susitarimas tikrai uh, mums, vis, mums visus vertė gerai susimastyti, nes vyko daug lobistinės veiklos. Ypatingai iš pilietinės visuomenės pusės, iš Kolumbijos, iš aplinkosaugos aktyvistų, iš tokių kilesnių balsų, kurie tikrai nebuvo labai garsus. Ir tikrai jie nusvėrė tuos, kurie vedė lobisnę veiklą už susitarimą. Verslininkai, kurie tikrai jau smarkiai beldė į mūsų duris. Na, nesvarbu, koks bebūtų tekstas, jeigu nebus įmanoma jo įgyvendinti, kaip ką tik buvo pasakyta, tai tas tekstas nieko neduos. Uh, Vėlgi Kanados, sustarimas su Kanada, Kanados ir Kolumbijos laisvos priekybos sustarimas, ten yra straipsniai dėl laisvos žiniasklaidos. Jeigu šalyje nebus laisvos žiniasklaidos, kur ir taip žmogaus teisų padėtis yra gan prasta, kur teisės sauga nėra efektyvi, tuomet pasirašysime dokumentą, kuris visiškai nebus naudingas kolumbiečiams. Mane neramina tai, kad netgi jeigu vyks visokia stebėsena, reikia 27 valstybių taryboje, kad būtų e, nutrauktas šis susitarimas. Pavyzdžiui, viena valstybė, kuri kalnakasybos e, įmonę turi uh, E, Kolumbijoje ir nenorės, pažiūrėjau, nutraukti to susitarimo. Taigi puikiai žinome, kaip sunku bus priversti visas 27 valstybės pakelti tą ranką. Ir dėl to aš esu labai sunerimusi ir jeigu nebus tinkamos stebėsenos, ir džiaugiuosi, kad yra mechanizmas e, numatytas, kurį galėtumėme įtraukti į rezoliuciją dėl šios e, sutarties. Galbūt tai būtų tinkamas atsakymas, nes kol kas tai aš labai sunerimusi. Dėkuoju. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju už pranešimą. Aš manau, kad 12 puslapyje yra labai svarbus lyginamasis tyrimas pristatomas, lyginama su sustarimais, kurios buvo sudaryta, sudarė JAV su Kinija. Ir čia taip pat kalbama apie atskirus interesus, interesų sferas. ES ir Kolumbijos laisvos priekybos sutartis taip pat minima ir čia pateikimi palyginimai. Galbūt jūs galėtumėte paminėti pačias svarbiausias šio sustarimo dalis, siekiant palyginti jas su kitomis sutartimis, tačiau man atrodo, kad kalbant apie šią konkrečią ES ir Kolumbijos bei Peru sutartį, galėtume konstatuoti, kad iš esmės galima pritarti jai, tačiau šita susitartis, sutartis galbūt nebus tokios pačios kokybės ir žinoma, jie nebus pasiekta tų pačių tikslų kaip ir kitose sutartyse. Galbūt galėtumėt pakomentuoti šią situaciją, daugiau niekas neprašo kalb... žodžio, bet to turėtume suspėti laiku baigti posėdį, kadangi reikia išspręsti dar vieną labai svarbų dabartės klausimą. Norėčiau suteikti dar kartą žodį trumpai pranešėjui. Thank you very much, uh, Chair. Uh... Pirmininkė. Buvo išsakyta mintis, kad daug kas apgailestauja, jog tai nėra regioninis susitarimas. Aš nesu tas, kuris apgailestauja, aš esu laimingas, kad mes apskritai šiame etape aptarėme ES ir Kolumbijos bei Peru klausimą, kadangi Bolivija ir Ekvadoras e, e, laikosi tam tikros pozicijos jungtinėse tautose dėl Sirijos ir todėl mes negalime galvoti apie panašius sustarimus su šiomis valstybėse. Jūs e, pažįstate mane jau 20 metų ir aš nesu joks mazochistas. Aš manyčiau, kad mums reikalingas toks susitarimas ir mes pritarėme jam. Jūsų frakcijai aš pateikiau savo pasiūlymus, bet to pritariau ir pasiūlymams dėl klausimų raš žodžiu. Taigi, šiais pasiūlymais ir klausimais tiesiog jūs padarėte mano pranešimą silpnesnį ir netokį konkretų, tačiau kaip ten bebūtų, aš atsižvelgsiu į visus jūsų pagėdavimus. Dėl Katrin, dėl jūsų abejonių šiuo metu. Visi iš mūsų gavo įvairiausių paklausimų, pasiūlymų iš pilietinės visuomenės atstovų, kurie informavimo apie konkrečias problemas. Reikia pasakyti, kad ir Kolumbijoje, ir Peru yra tokių problemų, Kolumbija nėra išimtis. Aš tikiu, kad ir Kolumbijos, ir Peru vyriausybės, nors jos atstovauja skirtingoms politinėms e, jėgoms, veikia gera valia. Ir jeigu tos vyriausybės jeigu mums pavyks įsteigti kokią nors stebėjimo, įsteigti tam tikrą stebėjimo sistemą, tai tai bus naudinga tiems, kurie dabar abejoja dėl šio susitarimo. Kadangi mes turime siekti demokratinės raidos ir turime įtraukti ir piliečius į šiuos uh, procesus. Wir werden am 27. Taip pat reikia užtikrinti, žinoma, ir žodžio laisvę. 27 dieną bus pateiktas šio pranešimo projektas. Vilfrid, jūs prašė pateikti lyginamąją analizę, galvojant apie sustarimą su JAV. Um, Manau, kad verta pažvelgti į skirtumus tarp JAV požiūrio į darbo standartus bei aplinkosaugos standartus, kurie yra susiję ir su priekybos standartais. Nes ES daugiau siekia sutartinių tarptautinių darbo standartų, o JAV laikėsi kitokio principo. Be abejo, Kinija visiškai kitokius principus taiko. Ačiū. Taigi, balandžio 27 dieną grįžime prie šito klausimo, o dabar 34 darbo atvarkės klausimas. Tema labai jautri ir sudėtinga. Aš suteikiu kolegai Moreira žodį. Well, you know, Kaip žinote, aš esu ex officio pranešėjas šiuo klausimu ir pagal taisyklės. Prašau dėmesio. Pagal taisyklės turi būti nustatyta komiteto pozicija rengiant pranešimą. Šiuo atveju to padaryti negaliu, dėl to, kad yra darbų grafikas ir darbų kalendorius. Ir turėjau pristatyti pranešimą šiam posėdžiui. Aš savo prievolę įvykdžiau ir pateikiau nuomonės projektą net nežinodamas, kokia vyrauja nuomonė šiame komitete. Norėčiau priminti, kad e, buvo nuspręsta išsiaiškinti, ar ši priekybos priemonė yra suderinta su kitais ES išorės veiksmais Izraelio atžvilgių. Mes nusprendėme išklausyti komisaro Degucht ir nusprendėme paprašyti afeto nuomonės. Susitikimas su komisaru Degucht mano ma, manimu nebuvo toks baigtinis. Išklausę komisaro komitete irgi nuomonė buvo Nu, nuomonės buvo nevienodos. Išklausiau daug kolegų, kurie kalbėjo, kad reikalinga pritarti susitarimui, išklausiau tų, kurie prieštaravo tam. Ir tikrai nežinojau, kokia galiausiai galėtų būti galutinė komiteto pozicija. Tas pats pasakytina ir apie Afeto nuomonę. Kol kas Afetas nuomonės nėra uh, pateikęs, tačiau aš vis tiek turėjau pranešimą parengti ir štai jis yra parengtas ir dabar jau negaliu laukti, kol komitetas nuspręs, ką daryti. Aš turiu pats priimti sprendimą ir mano sprendimas yra toks, koks yra išdėstytas mano parengtame pranešime, jeigu komitetas e, priims kitokias išvadas, aš pakeisiu savo pranešimą ir atspindėsiu komiteto poziciją, kaip visuomet darydavau. E, ne, ne, ne, nebejokite dėl to. Dar norėčiau šį beitą pasakyti, kas yra labai svarbu šiuose diskusijose. Vakar koordinatoriai nusprendė pakeisti kalendorių. Taigi mūsų sprendimas šiuo klausimu turėtų būti priimamas tuo met, kai afetas pateiks savo nuomonę. Tai reiškia, kad balsavimas dėl mano nuomonės įvyks vėliau kol lauksime, kol pirmą gausime feto nuomonę. Ir jeigu reiks, aš pakeisiu savo pranešimo projektą. Taigi viską išsakiau ir dabar nemanau, kad būtų ir prasminga netgi aptarti mano pranešimo projektą. Kadangi situacija tokia, kokia yra, bet jeigu jūs norite E, elgtis kitaip, tai išsakykite savo nuomonę. Aš e, paliksiu šį sprendimą pirmininkui, ar jis nori tęsti diskusijas ar ne, atsižvelgiant į e, koordinatorių sprendimą. Dėkojame pranešėjui. Du kolegos nori pasisakyti, ponė Šarkė ir po to Liutford. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pat paklausti keletos techninių detalių. Mes puikiai suprantame situaciją, kad e, šitas sprendimas tiesiog yra pateiktas mums ir aš norėčiau dar kartą, kaip liberalė, norėčiau pasakyti, kad žmogaus teisės yra universalios ir Ir e, aš smerkiu Izraelio veiksmus Palestinoje ir smerkiu tarptautinės teisės pažeidimus. Be to, Niderlandų vyriausybė taip pat laužo ES nusistovėjusią poziciją ir Izraelio pozicija šiuo klausimu yra tiesiog smerkna, apgalėtina. Taigi yra pažeidžiama e, tarptautinė teisė ir aš manau, kad tai yra ne tik techninis arba prekybos klausimas ir todėl norėčiau pateikti porą klausimų. Jūs sakėte, kad jūs parengėte savo projektą, tačiau tai nėra tik tai techninis atnaujinimas, o reikėtų pagalvoti apie pasiekmes, kurios teks asociacijos susitarimui. Čia kalbame apie santykių pagilinimą ir tai pagerins Izraelio farmacijos įmonėms lengviau patekti į ES rinką. Todėl aš norėčiau paklausti, ar mes galime apsiriboti pritarimu tarpinėje ataskaitoje. Panduoti tą tarpinį pranešimą Šiandien ilgai kalbėjome apie Centrinę Ameriką, tačiau asociacijos sutarime su Izraeliu tokių problemų taip pat išlieka ne tik tai protokoluose, bet ir asociacijose susitarimuose reikėtų išryškinti tas mūsų formuluojamas sąlygas. Be to, ten yra sakoma F punkte, kad ES abejoja dėl to, nepritarė šio protokolo dėl subdalyvavimo darbuojimų programos sudarimui. Taigi e, parlamento vaidmuo yra visiškai kitoks dabartinis sąlygumas ir kaip jūs jį vertinate. Aš manau, kad mes turėtume vengti polarizacijos, dirbti konstruktyviai ir todėl aš manyčiau turėtumėme imtis bendros parlamento atsakomybės. Aš manyčiau, nereikėtų atidėti šio klausimo arba netgi galvojant apie taikos susitarimą, kuris yra nenumatytas kaip viena iš susitarimo prielaidų. Mes turėtume uh, atkreipti dėmesį politinių lygmenių į žmogaus teisų klausimą, į tarptautinius teisės pažeidimus. Aš manyčiau, reikėtų tuos klausimus suformuluoti tinkamomis priemonėmis. Aš nemanau, kad šitas protokolas yra tinkamiausia priemonė ir būdas. Ir norėčiau, kad į šitos techninius klausimus būtų atsakyta. Dar liko mums penkios minutės. Tai reiškia, kiekvienas gali pasakyti nelgiau kaip vieną minutę, o po to dar suteiksiu galimybę pasisakyti pranešėjui. Liutva. Ačiū pirmininkė, dėkoju, kad suteikite man galimybę pasisakyti, nors nesu šio komiteto nari. Mano kolegės ponios Šaki apibendrinanti pastaba puikiai pailustravo, kad Europos parlamentas turi prisimti savo atsakomybę. Alde frakcija mano, kad privalome balsuoti plenarinėme posėdėje ir tai vilkinama yra per ilgai, jau dviejus metus. Ir jeigu vilkinsime dar dviejus metus, tuomet aš bijau, kad tiesiog tai yra atidinėjimų žaidimas. Aš manau, kad tai netgi antidemokratiška yra, mes atidedame, netidedinėjame balsavimo dėl sustarimo su Peru, nors irgi nuomonės ten skiriasi. Taigi Balsuokime plenarinėme posėdėje ir tuomet žmonės ir sakys savo nuomonės arba pritars arba ne, bet aš manau, kad komitetai ir bijau, kad ponė Morė yra, kad eksoficijo, jūs akcentavote, kad esate eksoficijo pranešėjas ir jūsų darbas, mano manimu, laikyti subalansuotos pozicijos, nes aš manau, kad dviejų metų vilkinimas nėra subalansuota pozicija. Reikia Kalbėtojo kalba ne į mikrofoną. Išjungtas mikrofonas. Ačiū. Very briefly, Mr. Chairman, uh, the ECR group disagrees with... Labai trumpai, ponė pirmininkė, ECR frakcija nepritarė suspendavimui ar vilkinimui. Mes manome, kad tai yra techninio pobūdžio susitarimas, techninis priekybinis susitarimas ir neturėtumėme jo nuodyti politikavimu. Turime išspręsti tą klausimą ir taip pat labai džiaugčiausi, jeigu nustatytumėte darbų grafiką, nes jūs sakėte, kad jeigu svarstysime pranešimą tik po to, kai Afetas pateiks nuomonę, tada man klaus, mano klausimas štai koks koks yra pakeitimų pateikimo terminas jūsų pranešimo projektui. Ir koks toliau yra darbų grafikas, gal galėtumėte konkrečiau atsakyti? Dėkui, David Martin. Dėkuoju. David Martin. Dėkui. Manau, kad jūs jau ir taip pademonstravote saliamonišką išmintį. Manau, kad akivaizdu, jog Mums nepatinka Izraelio požiūris. Izraelis uh, pažeidžia tarptautinę teisę. Ta mes aiškiai vardėjame. Tačiau mes norime steigti galimybę Izraeliui pagerinti situaciją. Ir todėl manau, kad yra pa paaiškinimas, kodėl verta suspenduoti tą patvirtinimą. Nors pritariu tiems, kurie kalbėjo pirmie, manau, kad pirmasis, e, pirmoji pastraipa turėtų baigti žodžiu expired. Ir, bet reikia visai stengtis, kad Izraelis e, pritaikytų tarptautinės teisės nuostatas. Ir tokios kolektyvinės bausmės dėl gazos reikėtų baigti. Taigi manau, kad jūsų pozicija teisinga. Kolego Šolcis, paskutinis. This one labai trumpai. Labai trumpai. Aš dirbau Britanijos vyriausybėje Airijos taikos proceso klausimais ir aš mačiau, kas vyko iš vidaus. Ir tikrai nėra naudinga, jeigu daromas spaudimas šalims. Galbūt tam tikra prasme tai nėra e, teisinga, bet aš tikrai nemanau, kad toks atidėliojimas ir vilkinimas šiuo atveju yra naudingas. Galime lyginti, kai buvo Šiaurės Airijos atveju. Tikrai toks vilkinimas yra e, atneš priešingų rezultatų, ne tokių, kokiu mes norime. Manau, kad reikia imti jauti už žagų ir spręsti šį klausimą, o ne vilkinti. Pana Šolcas. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat ilgai nekalbėsiu. Ne pirmą kartą nagrinėjame šį klausimą. Norėčiau pritarti pirmininkui pranešėjui, kad reikia palaukti išorės politikos vertinimo. Ta susitarimas turi labai svarbių išorės politikos vertinimų aspektų. Ar čia mes kalbame apie šitų santykių sustiprinimą ar ne, viskas yra susiję su politiniais aspektais. Mes turime susivokti, kokioje terpėje mes diskutuojame ir todėl reikėtų uh, palūkėti, kol komitetas pateks, pateiks savo politinį vertinimą. Äh, Ponas Taylor, aš tikrai nepritariu tam, kad tai yra techninis klausimas, čia akivaizdžiai politinis klausimas. Ir tai pademonstravo mūsų diskusijos e, šią popietę. Iš tiesų beveik kiekvienas kalbėjusis turėjo savo nuomonę. Ir tai matys ir kalbėjom apie aktą. Tai yra toks mano vertinimas. Bet teisės pažeidimai yra akivaizdus, juos pripažįsta tiek ES, tiek tarptautinė bendruomenė. Bet e, mūsų tikslas yra ne bausti Izraelį. Nors ne tai yra esmė. Kaip sakė Davidas Martinas, nereikėtų suteikti tolesnių priekybinių preferencijų Izraeliui tol, kol jis pažydinės tarptautinės teisės normas. Negalim apsimetinėti, kad mums tai nerūpi. Negalima taip elgtis. <laughs> Very... Yes, thank you, Mr. Chairman. On... Ačiū, ponė pirmininkė, esu EPP šešėlinė pranešėja. Keletą žodžių norėčiau pasakyti, visiškai pritariu koordinatoriui ir daugeliu kitų pasisakiusių kolegų. Turime palaukti afeto nuomonės. Terminas afet yra aiškus, žinome, kada balsuosime dėl afeto nuomonės. Balandžio pabaigoje tai vyks, taigi būtų gerai, jeigu ir šiame komitete būtų aiškus darbų grafikas nustatytas ir tada eikime į priekį. Ačiū. Uh, on substance. Dėl esminių dalykų. Savo pranešimo projekte bandau užtikrinti nuoseklumą tarp dviejų išorės veiksmų polių. Akivaizdu, kad ES nepasmerkė ir nepasmerks to, ką daro Izraelis dėl santykių su Palestina. The annexation of Jerusalem, the continuing uh, settlements in the uh, West Bank, uh,